Lei dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio? Gerbiami ponios ir ponai, sveiki mūsų posėdėje po pietų. Šiandieną prieš pietus jau puikiai bendradarbiavome ir gilinamės į e, bendros rinkimų sistemos klausimą. Na, o dabar kartu su nacionaliniu parlamentu nariais kalbėsime apie piliečių iniciatyvą. Na ir šią temą iš esmės perėmė mūsų keturi pranešėjai. Ir mes turime du pranešėjus iš peticijų komiteto, iš musiškių komiteto, ponia Gurmai, vicepirmininkė ir ponia Vols, peticijų komiteto e, atstovė. atstovauja šiandieną, taigi matote, kad e, tie keturi pranešėjai atstovauja keturioms didžiosiams parlamento frakcijoms. Jie pirmiausia sustars tarpusavėje, mes sustarsime, o po to nebejoju, kad greit rasime sutarimo ir su komisija bei tarybu. Ponai Florodėje nepavyko šiandieną rasti laiko mūsų posėdžiui ir ponia Oilin Roitin jam ats, jį pakeis, ją sveikinu mūsų posėdėje. Na ir čia turime kompetitingą ministrą Žastel, kurį jau puikiai pažįstame. O taip pat komisijos E, vicepirmininką poną Šefkovičių, kurį taip pat visi puikiai pažįstame. Aišku, laiko trūksta, todėl kaip ir šiandieną prieš pietus, prašau visų tų, kurie norėtų pasisakyti, e, užpildyti pasisakymo lapelį, kurį turite, tam, kad galėtume tinkamai organizuoti mūsų diskusiją. Taigi, pradėsime nuo pranešėjų. Bet prieš tai priminsiu, jog ir peticijų komitetas prisideda prie šių diskusijų šiandieną po pietų, juolab, kad e, turime ir du pranešėjus iš peticijų komitetų. Ir ponė Maconi, peticijų komiteto pirmininkė, tuoj prie mūsų prisijungs, dėja šiek tiek pavėluotai ir kaip bendra pirmininkė kartu su manimi jį vadovaus e, posėdžiui. Ir dabar kreipiuosi ponė Rytin ir jį kreipsis jūs. Prašau. Ačiū pirmininkė, Ponios ir ponai, parlamentarai, kaip e, Belgijos parlamentarė, e, kaip buvusi Europos parlamento narė, labai džiaugiuosi šią galimybę dalyvauti šiame um, konstitucinių reikalų komiteto bendrame posėdėje, į kurį yra pakviesti nacionalinių parlamentų atstovai. Visų pirma, pono Andrė Flau vardu, kadangi jis dabar dalyvauja dirba, turi labai svarbių pareigų, neturi galimybės dalyvauti šios dienos posėdėje na, ir atstovauti Belgijos parlamentą. Aš norėčiau jo vardu tarti keletą žodžių dėl Belgijos, kadangi pirmininkauja, galvoja, jog labai svarbu yra užtikrinti, jog ES veiksmai būtų nuseklesni ir matomesni. Pirmininkaudama Belgija nori sustiprinti ES veiksmus, nori, kad ES būtų geriau žinoma pasaulyje, bet taip pat ir pačioje ES, kur um, dabar yra 27 valstybės narės, 500 milijonų gyventojų. Taigi, Mūsų dabartiniai darbai yra nukreipti tą linkmę ir piliečių iniciatyva yra labai svarbus Lisabono sutarties numatytas pakeitimas. Uh, Pirmą kartą ES piliečiai turėjo galimybę tiesiogiai išreikšti savo poziciją nuo 79 metų, kuomet Europos parlamentas yra tiesiogiai renkamas. 2009 metais Europos piliečiams atsirado tiesioginė galimybė išsakyti savo poziciją nebe, per, ne vien tik tai per renkamus atstovus, bet ir per piliečių iniciatyvą. Tai yra numatyta su Lisabono. Lisabono sutarties 11 straipsnių ketvirtoje dalyje, kur yra pasakyta, kad jei yra surinkta ne mažiau kaip milijonas parašų iš um, didelio skaičiaus valstybių narių, gali būti kreipiamasi į Europos komisiją, kad ji pateiktų atitinkamą pasiūlymą tuo klausimu, dėl kurio piliečiai, piliečiai galvoja, jog reikalingi ES veiksmai tam, kad um, būtų galima pasiekti efektyvių pasikeitimų. Taigi Lisabono sutartis atverė platesnės galimybės atstovavimui demokratijai gyvendinti. Tai yra atstovavimoje demokratija tas kelias, kuris yra labai svarbus ES ir valstybėms narėms. Ir sutartyje yra numatyta visa juridinė procedūra, pagal kurią o, taip pat komisija gali paskelbti viešasias konsultacijas, kur gali dalyvauti visi piliečiai ir visos interesuotos šalis, kurios gali išsakyti savo nuomonę dėl atitinkamo komisijos siūlomo um, teismo akto projekto. Įgyvenant šias teises, laikantis atitinkamai visų sąlygų ir taip toliau. Gali būti gyvenama ta iniciatyva, tačiau turi būti aptarta visa procedūra, turi būti suderinta taryboje su, kartu su parlamentu ir pirmininkaudama Belgija labai siekia prisidėti prie šios demokratinės teisės įgyvendinimo, kad būtų visos reikalingos priemonės šią iniciatyvą pasinaudoti. Tai sustiprina, a, tai labai sustiprina demokratijos įgyvendimo galimybės ir užtikrina ryšį tarp Europos istorijos praeities ir dabarties. Ir kadangi yra daug svarbių mūsų gyvenimo pasikeitimų, kaip kad pavyzdžiui yra įvairūs forumai, diskus, galimybės diskutuoti per, internet, per internetą ir taip toliau, Europos piliečių iniciatyva atveria labai svarbu naują kelią užtikrinti piliečiams galimybę išreikšti savo poziciją taip pat ir internetu. Ir bus galima, panaudojus tokią iniciatyvą, taip pat ir um, interneto atveriamas galimybės, bus galima lengviau išsakyti piliečių poziciją. Todėl labai svarbu yra galvoti apie tinkamą procedūrą, kuri nepadidintų valstybių narių na, e, jau nešamos naštos ir e, tuo pačiu metu būtų pakankamai paprastai iškinaudoti, bet ir leistų užkirsti kelią e, piknaudžiajimui ar pažeidimams. Uh, Tai yra didžioji tiesioginės demokratijos idėja, kuri yra įgyvendinama ir šiandien ES užtikrina tiesioginę išraiškos teisę, kuri yra gimusi demokratijos lopšyje, to, to, toje valstybėje, kuri laikoma demokratijos, to, toje to, vietoje, kuri laikoma demokratijos lopšiu. Uh, Labai svarbu galvoti apie um, galimus sprendimus, įgyveninti tą iniciatyvą, tas numatytas nuostas. Uh, kad būtų galima realiai pasinaudoti šią procedūrą ir kad būtų galima iš tikrųjų pasiekti tų tikslų, dėl kurių ta iniciatyva yra numatyta. Tai yra bendrijos priemonė, kuri leis sustiprinti ES viešą erdvę, užtikrinti didesnę socialinę sanglaudą ir užtikrinti, jog viešojų nuomonė, kuri dažnai yra labai skirtinga ir įvairi, galėtų būti geriau atstovavama ES. Gerbiami parlamentai to nariai. Norėčiau pridurti um, vieną asmeninį dalyką. Man atrodo, kad Europos piliečių iniciatyva yra labai svarbi priemonė leidžianti pasiekti taip pat ir jaunimą. ES turi būti ateities projektas, taigi Europos integracijos projekto propagavimas tarp Europos jaunimo turėtų būti mūsų siekių esmė. Aš esu asmeniškai įsitikinusi, kad jeigu būtų sumažintas amžius tų, kurie gali dalyvauti šioje iniciatyvoje iki 16, būtų tai naudinga visiems. Tačiau jeigu parlamentas ir komisija nuspręs, spręstų kitaip. Aš manau, kad šį klausimą Europos piliečiai galėtų ir iškelti pasinaudodami pirmą kartą savo piliečių iniciatyvos teisę. Dėkuoju Jums uždėmesi ir tikiuosi veisingų diskusijų. Grazie, onorevole Rutten. Dėkuoju poniai Rutin. Na ir dabar buvo numatyti, kad pasisakys ponia Maconė ji yra asociuotojo komiteto pirmininkė. Todėl, bet kadangi jinai dar netikusi, todėl ji negali pasisakyti. Aš tiesiog atkreipsiu dėmesį į pagrindinius dalykus. Kalbame apie svarbę temą piliečių iniciatyvą, na tai čia žinomas kontekstas. E, Lisabono sutarties 11 straipsnių ketvirtojoje dalyje numatyta, kad galima sušaukti tokią piliečių iniciatyvą. Dabar mes, Europos parlamentas, turime parengti uh, konkrečias taisyklės ir tvarką, pagal kurią galima bus pasinaudoti šią naujovę. Na, mes dirbame labai sparčiai. Na, numatyta, kad e, lapkričio 8, 8 dieną pranešėjai pristatys komitetui savo pasiūlymą, todėl šios dienos susirinkimas yra labai svarbus tam, kad galėtume pristatyti pakeitimus bei e, savo pasiūlymus. Dabar suteiksiu žodį pranešėms, po to kom... pirmininkaučių šalies atstovams ir komitės vicepirmininkui. Na, dabar kiekvienam pranešėjui suteiksiu po penkias minutės. Kas pradės? Pirmiausia, galbūt ponas Lamasur. Ar norėtumėte pradėti, prašau? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau, norėčiau priminti šios naujovės, kurią numatė Lisabono sutartis, kaip, e, gerbima pirmininkė pasakė, Um, pačias ištakas ir um, dvasę. Noriu pasveikinti komisarą Šefkovič ir iš tikrųjų mm, komisija yra daug dirbta tuo klausimu prieš pateikiant mums pasiūlymus. Uh, Čia eina kalba apie mm, pasitarimus ne tik su Europos parlamentu, su valstybių narių atstovais, bet taip pat ir su nevyriausybinės organizacijomis, piliet, pilietinės visuomenės atstovais, piliečiais, konsultacijomis, kurios organizuojamos dėl baltųjų, žalių knygų ir taip toliau. Manau, kad nuolatiniai forumai, diskusijos, debatai yra labai svarbus su regionų komitetu, su ekonominių ir socialinių reikalų komitetu. Mm, ir peticijų komitetas, taip Europos parlamento taip pat yra nuolat palaiko ryšius su ES piliečiais. Tai yra vis, visi labai svarbus bendravimo su piliečiais būdai, tačiau mes susidurėm su dviem pagrindinėmis problemomis. Visų pirma, tai, kad Briuselis yra toli nuo piliečių. Ir taip kaip mūsų nacionalinės sostinės yra toli nuo piliečių palyginti su, pavyzdžiui, regionų, miestų valdžia, kuri yra arčiau piliečių, lygiai taip pat ir Briuselio atveju. Tai yra, kai yra federalinė sistema, reikia pripažinti, kad nėra tokios bendrijos sistemos, kuri kaip biurokratinė mašina veiktų po visą Europos Sąjungą. Aišku, kad visa tai, kas vyksta Briuselį ir apsiriboja Briuseliu ir po to jau priimti teisės aktai yra gyvendinami nacionalinės valdžios, regioninės e, vietos valdžios. Antra svarbi problema, su kuria mes susidurėm ir tą problemą reikia išspręsti, čia reikės surasti sprendimą yra tai, kad yra labai keista, tačiau po pusės amžiaus Europos uh, Sąjungos kūrimo, kuomet mes pašalinom visas kliūtis, visas sienas tarp mūsų, nebeliko valstybinių sienų, piliečiai laisvai gali keliauti po Europą, prekės, žemės ūkio produkcija gali laisvai keliauti po Europą, informacija, kapitalas, viskas išskyrus politinės diskusijas. Mes vis dar turime 27 atskiras politinės diskusijas, atskirai vykstančias politinės diskusijas. Ir o, po 50 metų Europos kūrimo mes vis dar turime 27 skirtingus Europos parlamento rinkimus. Aš norėčiau pateikti savo šalies Prancūzijos pavyzdį. Pagrindinė Prancūzijos informavimo televizijos priemonė TF1 kanalas irgi o, turi savo o, turi savo um, reportažų rengėjus Briuselėje ir kalba apie tai, kas vyks ES tik tuo met, kuomet kažkas įvyksta Briuselėje. Apgailės. Aš um, aš bijau, kad panaši situacija yra ir kitose valstybėse narėse. Dabar dėl procedūros. Procedūra yra iš ties unikali, kuri iš tikrųjų neegzistuoja mūsų valstybėse narise, nors aišku, gal kažkokių panašių procedūrų rastumėm. Tai yra daugiau nei peticija, tai yra mažiau nei uh, referendum, visos valstybės referendumas. Tai yra uh, E, tam tikras tiesioginės demokratijos, atsovavimosios demokratijos tipas. Nes mes ieškome galimybių suteikti Europos sąjungos piliečiams, jeigu jų yra pakankamai daug, bent milijonas iš nemažos skaičiaus valstybių narių, e, mes bandėme jiems suteikti galimybę kreiptis Europos komisiją, tai yra suteikti jiems politinės iniciatyvos teisę, tokią, kokią turi Europos vadovų taryba ar Europos parlamentas. Šiandien ministrų taryba ir parlamentas yra teisėkūrinės asamblėjos. Tačiau jos taip pat gali kelti politinės iniciatyvas tačiau tos politinės iniciatyvos gali įgyti e, teisės akto pavydalo tik tuo met, jeigu Europos komisija pateikia teisės akto pasiūlymą. Tai yra komisijos e, atsakomybė, pareiga. Mes galime svarstyti teisės aktą tik tai tuo met, jei Europos komisija pateikia teisės akto pasiūlymą. Tai yra komisijos monopolis, juridinis monopolis, tačiau tai nėra politinis monopolis. Patirtis rodo, įvertinant statistiką, pavyzdžiui, per pasarosius 10-15 metų, politinės iniciatyvos dėl įvairių politinių dalykų, naujų politinių kelių ir taip toliau turėjo labai svarbę įtaką darbui tarp komisijos, tarybos ir parlamento. Ir per šią sutartį uh, mes galvojame apie ketvirtąjį politinių iniciatyvų autorių. Tai yra ES piliečius. Jeigu jie susibūrė ir veikdami iš vien, jie gali kreiptis į Europos komisiją. Europos komisija tuomet išanalizuoja iniciatyvos turinį ir nusprendžia, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, nustatytus ES sutartyse, uh, Ar galima priimti, pasiūlyti priimti naują ES teisės aktą, pakoreguoti esamą ar panaikinti galiojantį ES teisės aktą. Tai yra po to jau kai komisija pateikia tokį pasiūlymą, taryba ir parlamentas priima dėl to teisės akto sprendimą. Dėl pačios procedūros mes e, deriname e, šios klausimus su e, komisijos nariu Šefkovič ir su pirmininkaučia Belgija atstovaujančiu ponu Šastel. Jeigu prisimintumėm, pavyzdžiui, kokia, kokio, demonstracijas, pavyzdžiui, tokia kaip vakar įvyko Briuselio gatvėse, iš tikrųjų piliečiai yra labai svarbus veiksmo kuriejai jie gali pareikalauti kažkokią tai politikos priemonę, nutrau, pareikalauti nutraukti, įgyvendinti, panaikinti, kažką pakeisti, bet dažniausiai e, piliečių įtaka yra pozityvi, jie siekia pozityvių į, pokyčių. Aišku, partijos, profsąjungos, įvairios organizacijos, aišku, uh, taip pat gali čia dalyvauti tose procesuose. Tačiau um, Europos piliečiai būtų pagrindinis tas autoris, pagrindinis veikėjas, kuris labiausiai ir rūpi Europos parlamentui. Tačiau aišku, kad geografiškai a, piliečiai kartais yra pernelyg smarkiai išsibarstę po Europos Sąjungą, nėra pakankamai atstovaujami įvairių organizacijų. A, Yra e, piliečių, kurie, pažiūrėjau, gyvena kitoje valstybėje narėje, ne jų kilmės šalis, jie ten dirba, kuria šeimas, o, bank, jų įmonės bankrutuoja ar klesti, jie tampa bedarbiai ar panašiai ir panašiai. Labai svarbu, kad suprasti, kad jeigu įvairias problemas būtų galima išspręsti paprastai, labai dažnai būna priešingai, kad tos problemas sprendžiamos labai sudėtingai. Taigi mes norėjome suteikti teisę piliečiams, suteikti galę piliečiams išreikšti savo poziciją ir nebūtinai vien tik tai manifestacijomis, bet tikrai realiai gal, turėti galę dalyvauti politiniuose procesuose ir prisidėti prie ES teisės kūrimo, teisinio pasakojimo praktikos statymo. E, Ačiū, kad viską labai tiksliai išdėstate, pone Lamasūrai. Jūs mums išdėstate, taip sakant, kultūrinius pamatus viso šio pasiūlymo. Dabar norėčiau steigti žodį poniai Gurmai ir papildyti tą, tai, ką pasakė ponas Lamasūras. Taip, šis pranešimas yra labai svarbus netgi keturiese rengėme šį pranešimą du iš konstitucinio reikalų komiteto, Lenas ir aš. Ir aišku, džiaugiamės, kad e, Žeraras, Žardas Ridiana yra kartu su mumis, nes mes bandome pranešimą pagrysti konsensusu. Taip pat e, dėkojame už bendradarbiavimą Marošui Šefčiovičiui ir pirmą kartą šią iniciatyvą aptarinėjame su nacionaliniais parlamentais Labai malonu pasveikinti poną Rotą, kuris e, bus pagrindinis pranešėjas iš nacionalinių parlamentų pusės ir pasirinkimo metu mes diskutavome su regionų komitetu, su ekonominių ir socialinių reikalų komitetu. Jie yra suinteresuoti šiuo, šią priemonę, kuri suteikia daug galimybių dalyvaujančiai demokratijai. Tačiau be pirmininko kasinė, aišku, nieko nebūtų įvykę taip pat. Turiu papasakoti, kas įvyko, įvyko pastaruoju metu. Su Olenu kalbėjomės, kad mes bandome pasidalyti tuo laiku e, tas 10 minučių ir tą 10 minučių. Aišku, Žvelio knyga buvo puikia, labai dėkoju visiem, visai komandai, kurie dirbo e, rengia, rengiant. Mes bandome, kad e, tos pirmikaujančios trijulės kontekste dirbti kartu ispanams, vengrams ir belgams. Ir dirbome iki 22 birželio ir visos komandos e, darbo dėka pavyko šitą nuveikti. Vyko daug konsultacijų su, konsultacijų su pilietinė visuomenė, su parlamento darbuotojais, nariais, tačiau žinome, kiek žmonių balsavo per paskutruosius parlamento rinkimus. E, mes diskutavome šį rytą pono DAF pranešimą ir žinome, kad mažiau negu 50 procentų piliečių tiki Europinė demokratija. Aš tikrai manau, kad mes ją tikime čia ir kadangi mes keturiese dirbome kartu, manau, kad turime griežtą grafiką. Labai svarbu, kad 8 gruodžio įvyktų projekto aptarimas, nes turi būti projektas parengtas, išverstas į visas kalbas. Tačiau turiu paminėti, kad ne tik peticijų komitetas, bet ir kiti komitetai kultūros reikalų, pilietinių laisvių komitetai pateiks savo nuomonės. O reglamento projektas, kurį pasiūlė komisija, yra geras pagrindas. Kai turi gerą pagrindą, tuomet e, daug lengviau e, renkti pranešimą. Mm, aišku, Maro Ševčevičiaus vienas svarbiausių žodžių yra Mario Na, komisija turėjo pripažinti, kad e, ji susidūrė su įvairiais apribojimais. Rengdami dokumentą ir dabar jie sveikina visus pasiūlymus. Todėl dabar pats laikas iš tikrųjų su nacionaliniais parlamentais aptartis šį klausimą. Iš ryto labai uh, buvo įdomu išgirsti visus komentarus dėl pranešimo. Tikiuosi, kad bus panašus darbas ir čia. Žinoma, mes norime pagerinti komisijos reglamentą trim būdais. Svarbiausia mums, e, Europos piliečiams ir sprendimų prieimėjams, yra, kad ši iniciatyva būtų lengviau panaudojama, kad piliečiai turėtų daugiau informacijos apie šią iniciatyvą. Norėtume užtikrinti, kad tai būtų galinga demokratinė priemonė, kad ją nebūtų piknaudžiaujama, kad ji būtų veiksminga. Žinoma, tarpusavį mes diskutuojame, kad reikėtų pradėti tą amžiaus limitą nustatyti nuo 16 metų. Žinoma, mes nieko prieš. Tikėkime, kad valstybės narės bus tokios pat atviros, kad pakeistų savo teisės aktus, nes tokius rinkėjus reikia užregistruoti. Na ir mes siūlome reglamento pakeitimų, kad būtų išvengta nereikalingos administracinės naštos, kuri keltų piliečių susiarzinimą. Mes galime padaryti gerų gerų dalykų, tačiau reikia tai daryti tinkamai. Pavyzdys, komisija pasiūlė patikrinti primtinumą surinkus 300 tūkstančių parašų. Ar mes norime erzinti piliečius? Nemanau. Todėl turime rasti būdų, kaip tai padaryti tinkamiau. Kitas svarbus dalykas iniciatyvos procese yra pabaiga. Kas įvyksta, kai milijonas, milijonas parašų surenkama? organizatoriai surinkę tiek parašų turi kažką tai gauti, bent jau klausimus, kad jie galėtų paaiškinti, apie ką kalbama. Ir jiems reikia geresnių ryšių su Europos piliečiais. Ir du pavyzdžiai, kokius pagerinius mes norime pateikti. Ponas Lamasūras galbūt detaliau vėliau pakalbės apie tai. Svarbu e, įsitikinti, kaip čia viskas funkcionuos. Iš mūsų pusės mes manome, kad reikia kaip galima greičiau parengti visą šį dokumentą ir tikimės, kad sustarimas bus pasiektas iki metų pabaigos. Tai bus gimtadienio dovana Lisabono sutarčiai. Bet jeigu tai pateiksime tiesiai prieš pat e, plenarinę sesiją, tai bus negerai. Turime kartu viską parengti pakankamai anksti ir pademonstruoti piliečiams, kad mes jiems e, stengiamės padaryti kažką gero. Taigi mes visi esame už tai, kad visi Europos nacionalinių parlamentų nariai papildytų mūsų darbą, kurie jau ir taip pademonstravo savo suinteresuotumą kitose komitetuose, peticijų komitete ir konstitucinių reikalų komitete. Mes stengsimės tikrai, kad tas greitas darbo tempas nepakenktų kokybei Eh. Grazie, signora Gurmai. Allora chi vuol parlare? La signora... Ačiū, ponia Gurmai. Kas toliau, ponia Volis? Thank you very much, President. I think, uh... Ačiū, pirmininkė. Kaip uh, visi jau supratote, čia yra komandinio darbo pavyzdys tarp pranešėjų, institucijų Aš manau, kad mes norime užtikrinti, kad tai išsiplėstų ir įtraukiant nacionalinius parlamentus, nes niekada nesukursime demokratinės erdvės Europoje, apie kurią tiek daug jau iškalbingai kalbėta, jeigu nedarysime to kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Tačiau tai, ką mes norime pasiūlyti čia, yra tai, kas būtų patrauklų ir prieinamą mūsų piliečiams. Visų pirma. Taigi mūsų pasiūlymas jiems dalyvauti Europos demokratijoje, kad tuo pasiūlymu būtų ir galimybė būtų pasinaudota. Galvojant apie tai, aš manau, kad tiek aš, tiek kolega iš peticijų komiteto e, buvome įkvėpti tos patirties, kuri jau egzistuotoje E, tai yra Europos piliečių teisė kreipti su peticija į parlamentą. Tai yra svarbi teisė, kurią turi kiekvienas Europos pilietis ir kuri rodo, kaip šis procesas taip pat turėtų būti plėtojamas ir naudojamas. Turėtume aiškiai įsivaizduoti, kad Europos peticija nesuteikia daug iniciatyvos teisės piliečiams dalyvauti Tačiau šią patirtimį galime pasiremti taip pat. Ir noriu pakalbėti apie du klausimus. Suteikiame teisę teikti peticiją kiekvienam ES gyventojui, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Kiekvienas gyventojas, nepriklausomai nuo amžiaus, gali teikti peticiją. Ir neįvyko jokių revoliucijų, negriuvo dangus, mums pavyko susidoroti su tą peticijų E, sistema, kuri yra tokia atvira. Ir manau, kad daugelis šiame parlamente sutinka, kad mes bent turėtume sumažinti amžiaus kriterijų iki 16 metų, kaip jau buvo sakyta. Galbūt galima netgi eiti ir toliau, nes mes norime, kad būtų leista piliečiams dalyvauti iniciatyvoje ir tai ypač svarbu, kalbant apie jaunus žmonės. Visų pirma, mes juk jiems sakome, kad jūs turite teisę pasirašyti. Tai gali būti pirmasis jų demokratinio gyvenimo aktas. Vėliau jie eis ir balsuoti juk, bet turėtume bent jiems suteikti teisę pasirašyti ir diskutuoti. Taip pat mes manome, esame įsitikinę, kad tai yra Europos piliečių iniciatyva. Ir jeigu nustatysime skirtingas amžiaus ribas, skirtingas taisyklės įvairiose šalise, tai atskirs šio reikalo europietiškumą, tai taisyklės nebus vienodos visose šalise. Taip pat dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra kaip patikrinti, patikrinti parašus. Manau, kad yra teisinga, kad kiekviena valstybė narė turėtų dalyvauti patikrinant parašų tikrumą. Kaip sakiau, iš pat pradžių mes visi turėtume kartu dirbti šioje srityje. Tačiau jeigu kurios valstybės narės pradės E, sakyti, na, aš suprantu, kad gali tai būti, bet e, jeigu kiekviena valstybė narės reikalaus e, tapatybės pažymų ar pasų, tai gali stabdyti žmonės, atgrasyti juos nuo pasirašymo. Kai kurie tyrimai rodo, kad taip ir būna. Žinome valstybių narių, kurios neketina prašyti tapatybės dokumento ir mes norėtume prašyti, neprašyti, nereikalauti tapatybės dokumento, nes jo nereikia, kai teiki peticiją, kodėl reikia jo reikalauti, jeigu e, nori pasirašyti po iniciatyvą. Turėtume išlaikyti tas taisyklės, galima, kaip galima paprastesnės. Na ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra mūsų peticijų komiteto patirtis. Jeigu pasiūlai ką nors piliečiams, jie nori susilaukti rezultato, jie nori atsakymo. Tai todėl turime aiškiai žinoti, kad proceso pabaigoje, jeigu, jeigu teisingai surinktas milijonas parašų, komisija turi būti įpareigota atsakyti taip, kaip ji atsako parlamentui ar ministrų tarybai. Ir tai turėtų būti aiškiai išdėstyta ir piliečiai turėtų žinoti tiksliai, ką jie gaus. Taigi paprastumas, prieinamumas ir europietiškumas mes visi čia esame kartu. Grazie, allora. Ačiū. Atsiprašau, nukritau. Ketvirtasis e, pranešėjas, jo eilė, tačiau noriu pasveikyti ir ponę Matsonį, kaip tik atvyko į mūsų posėdį Jį vadovauja peticijų komitetui ir, na, mūsų šiuo komitetu sieja tamprus ryšiai, todėl jie atsisės čia viršuje tarp pirmininkų tam, kad išryškintume tos ryšius. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Hefner. Tok, po to, kai pasisakys visi pranešėjai, siūlau perėti prie diskusijų. Tačiau, jei pagėdausite, Suteiksiu žodį poniai Matsoni, kad ji mus pasveikintų, tačiau tai padarysiu po to, kai pasisakys paskutinis pranešėjas. Taigi mes pirmininkausime bendrai, ponia Matsoni ir aš. Na, o po to, e, ponia Rutin suteik žodį nacionalinių parlamento atstovams. Na, o tai padarysime po to, kai išklausysime pono Šaselį ir pono Šeskovičių. Taigi dabar žodis ponui Hefneriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva yra Vienas iš tų didelių pažadų, kuriuos ES davė europiečiams įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir manau, kad šios iniciatyvos dėka Europa taps labiau piliečių Europą, kaip jau minėjo ir ponas Lamasur. Mes, ir tai puikiai žinome, mes, ES institucijos, parlamentas, esame toli nuo žmonių ir žmonės jaučia, kad tarsi sprendimai būtų priimimi nuo jų labai toli. Taigi Europos piliečių iniciatyva padės iškelti kelti naujus klausimus ir formuluoti pasiūlymus Europos komisijai tam, kad ši galėtų inicijuoti naujus teisės aktus ir europinius sprendimus. Ir mano manimu, tai yra pirmas tokio pobūdžio instrumentas, kuris leistų dalyvauti piliečiams. Tai labai svarbu Europai parodyti žmonėms, jog jiems atsiveria duris Briselyje, kad jų balsas čia bus išgirstas. Ir aš manau, kad būtent šiuo požiūriu turėtume vadovautis, kai kalbame apie piliečių iniciatyvą. Na ir paprastai mes turime vieną pranešę, retais atvejais keletą mm, pranešė, tačiau šiuo atveju turime keturis iš keturių skirtingų politinių frakcijų, skirtingų šalių ir mes visi tampriai bendradarbiavame su komisija, taryba tam, kad galėtume parengti gerą teisės aktą. Na tačiau jeigu atvirai, tai likščiol dar nebuvo visai aišku, ar piliečių iniciatyva iš tikrųjų padrasins žmonės labiau įsitraukti europinius reikalus. Galbūt tai sukels daugiau frustracijos, jeigu bus surinktas milijonas parašų, bet jeigu po to, po šešių mėnesių jie tiesiog tegaus iš komisijos pirmininko rašto, kad dėkoju iš surinktus parašus, tačiau ne, nesivadovausime jūsų pasiūlymu, to tikrai nepakaks. Taigi svarbiausia yra e, surenkti dialogą tarp piliečių ir institucijų. Ir aš manau, kad šiuo pagrindu mes keturi pranešėjai ir turėtume vadovautis. Mūsų e, pasiūlymas turėtų įmanomas taikyti praktiškai, kad jis nebūtų biurokratiškas ir kad jis būtų orientuotas į dialogą. Tai ne tiek referendumas, kiek kelio pasiūlymams atverimas. Na, dabar norėčiau nušviesti kai kurius aspektus. Na, siūloma atidėti šį papildomą slengsi 300 papildomų e, parašų, kai komisija prims sprendimą, ar į pasiūlymą bus atsis, atsižvelgta. Na, mes siūlome žmonėm pradėti rinkti parašus. E, E, sudėti daug darbo, daug lūkesčių, o po to pasakyti, sustokit, nes e, jums nebus leista to padaryti, ar turėsite pradėti iš naujo. Mes norime, kad šis sprendimas turėtų būti, būtų priimtas pradžioje. Tačiau bijome e, štai ko. Tai yra, kad kiekvienas žmogus galėtų elektroniniu paštu kreiptis į komisiją ir siūlyti tokią iniciatyvą ir galbūt tikrai nebus rimta. Taigi siūlome, kad tokią iniciatyvą septyni piliečiai iš septynių ES šalių turėtų pradėti tokią iniciatyvą. Taigi jie viską turėtų apmastyti, tai yra rimti žmonės turėtų kažkaip organizuotis, sutarti ir po to uh, Komisija turės nuspręsti, ar ta iniciatyva atitinka bendrijos kompetencijos rytis, ar nesidengia, nesidubliuoja su kažkuo ir priimti atitinkamą sprendimą dėl tos iniciatyvos. Na, o dėl verifikavimo diena, apie tai jau kalbėjo Na, o aš norėčiau labai trumpai atkreipti dėmesį kitus dalykus. Pirmiausia, tai tvarkaraščiai. Mes parlamente nematome jokių priežasčių, kodėl būtų nustatytas labai trumpas 12 mėnesių laikotarpis. Nacionalinėse kampanijose to pakaktų, tačiau jeigu pažvelgime į Europinį lygį, kai reikia surinkti e, parašus daugybėje valstybių narių, šio laikotarpio tikrai nepapa, nepakaks. Mes nenorime skubinti žmonių, nenorime, kad. E, e, tik tais kelios didžiosios organizacijos Europoje galėtų pasinaudoti šią iš Europos iniciatyvos e, išplaukiančią galimybę. Mes norime, kad kiek įmanoma daugiau piliečių galėtų pasinaudoti šią galimybę ir pradėti rinkti e, parašus. Taigi siūlome ne 12-18 mėnesių laikotarpį. Ir kitas svarbus klausimas yra, koks yra skirtumas tarp piliečių iniciatyvos ir peticijų. Arba paklausti kitaip, ką duos piliečiams tas milijonas parašų. Tai yra didelis darbas ir vien tik tais atsakymas raštu raštas to nepakaks. Taigi e, komisija privalo įsipareigoti, pakviesti piliečius į viešą klausimą, tam, kad būtų įsiklausyti piliečių nuomonę ir argumentus. Ir tokiu būdu būtų atvertos duris dialogui. Ir tai būtų geriausias būdas uh, padėti piliečiam pajusti, kad tai yra jų Europa, kad į jų balsą įsiklausoma e, Briuselyje, nes komisija neprivalo mm, priimti to pasiūlymo, tačiau privalo įsiklausyti į piliečių e, būkštamius ir lūkesčius. Dėkuoju, ponė Hefneri. Na ir aš į viską žiūriu lygiai taip pat Na, o dabar suteiksiu žodį nacionalinių parlamento atstovams, Bundestago atstovas ponas Rot. Pone pirmininkė, ponai kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę šiandieną pristatyti Vokietijos Bundestago, bet aišku ir apskritai nacionalinių parlamento pozicijas, tai man didelė garbė ir tikiuosi, kad galėsiu dalyvauti diskusijose. Na, mūsų manimų Europos piliečių iniciatyva turėtų pasitarnauti piliečiams Europoje. Ir tai reiškia, kad e, tokia tvarka turėtų būti palanki piliečiams, nebiurokratiška ir taip pat, kad būtų nustatytas tinkamas laikotarpis. Ir čia visi turėtų įnešti savo indėlį, tai yra taryba, Europos parlamentas ir aišku, nacionaliniai parlamentai. Uh, Tai yra visi tie, kurie pagal e, nacionalinę atsakomybę palaiko dialogą su nacionalinėmis vyriausybėmis. Na, šiandieną čia esantis parlamentarai e, save laiko piliečių partneriais, todėl mums tenka atsakomybė pasirūpinti tuo, kad šioje teisėkuros procedūroje nebūtų pamesti iš akių piliečių interesai. Mane labai džiugina ir noriu už tai padėkoti Europos parlamento pranešėjams, ponančiomai, ponai Lamasūrui, ponui Hefneriui ir kolegijai Volės už tai, kad atrodo visi plačiai sutarė. Bent e, taip atrodo mums, kolegoms iš Bundestago. Likščiol pas mus jau įvyko uh, dvi diskusijos dėl piliečių iniciatyvos Bundestage. Na, yra nemažai pakeitimų, juos siūlo opozicijos mm, partijos. Na, o mano frakcija jau pasinaudojo konsultacijų procedūrą su komisija tam, kad galėtume pateikti savo nuomonę. Na, aišku, mes neturėtume pernelik perkrauti Europos piliečių iniciatyvos. Per, pernelik, tai yra tiesiog papildomas indėlis į demokratiją. Tačiau matome, kad reikia daugiau demokratijos Europoje, reikia rimtai žiūrėti ES piliečius. Taigi reikia pasiekti, kad diskusijos taptų europietiškomis, pasiektų piliečius. O kita vertus, reikia Europos partijas ir asociacijas pakilėti europinį lygį. Man tenka konstatuoti, kad mes čia tarsi pasiduodame renacionalizavimo tendencijoms. Populistinės partijos Europoje ragina norime, kad Europa atsirabo, atsiribotų, kad prarastume uh, Europos uh, mintį ir dabar tos partijos tarsi um, gauna, įgauna daugiau pasiekėjų, taigi turime pasipriešinti, turime tiesti tiltus, todėl tokia iniciatyva, kurią pradeda ne bet kokia nors valstybė narė, nacionalinė partija ir asociacija, bet ta iniciatyva iniciatyvą, kuri yra iš Europos vidurio, jie aišku labai padėtų. Taigi, nei pervertinkime, nei nuvertinkime šias priemonės. Mane šiek tiek sutrikdė pasipriešinimas, tos išsakytos dviejonės, kurių vis pasitaiko, tai minėjo ir kolega Hefner, ir kiti kolegos. Čia mes nekalbame referendumą, čia kalbame apie iniciatyvą bet ir e, visi ES organai, skaitant ir komisija, turėtų rimtai žiūrėti tokią iniciatyvą. Norėčiau supažindinti jūs su e, Vokietijos Bundestago lūkesčiais. Na ir vėlgi priminsiu, kad atrodo dėl visko sutarėme. Taigi tai nuteikia optimistiškai. Taigi pirmiausia, mes tikimės, kad e, būtų sumažintas minimalus valstybių narių skaičius. E, Na, beje, tai anksčiau siūlė ir Europos komisija. Manome, kad būtų problemiška, jeigu privalomas skaičius būtų trežalis visų valstybių narių. Manome, kad pakaktų ketvirčio, kaip minimalaus valstybių narių skaičius. Mus džiugina tai, kad sumažintos kvotos Na, manau, čia reikėtų labiau atsižvelgti į praktiką ir pasižiūrėti, kaip tose valstybėse narėse kur jau egzistuoja tokios iniciatyvos ar peticijų rinkimo e, sistemos, kaip jomis pasinaudojama valstybėse narise. Na, tinkamumo patikrinimas, iniciatyvos, iniciatyvos patikrin, pat, tinkamumo patikrinimas turėtų vykti iniciatyvos pradžioje. Būtų absurdiška, jeigu šimtai piliečių e, būtų raginami prisijungti prie iniciatyvos, bet po to e, jiems pasakytume, kad e, čia ta iniciatyva neduos e, jokios naudos, nes ji apskritai nepatenka į ES kompetencijos rytį, nes tai tikrai e, didintų nusivylimą bei skeptišką požiūrį Europą. Todėl siūlau tokios iniciatyvos tinkamumą patikrinti pradžioje. Ir beje, turiu dar ir pasiūlymą. Aš manau, kad nereikėtų kurti naujų organų, kurie e, tikrintų tokios iniciatyvos tinkamumą. Siūloma sukurti ekspertų ir išminčių e, ad hoc, tokį spontaniškai sukurtą komitetą. Na, man atrodo, kodėl nereikėtų peticijų komiteto Europos parlamente įpareigoti E, tikrinti tokią iniciatyvą, įtraukiant į šį procesą ir komisiją. Na, tai galėtų būti ir kažkoks kitas Europos parlamento komitetas, nesikišiu, neaiškinsiu koksai, bet. Pavyzdžiui, tokiu būdu parlamentas ir, aišku, komisija, kuria, aišku, ir pagal Lisabonos sutarties nuostatas tenka svarbus vaidmuo tikrinant iniciatyvą, bet man atrodo, kad reikėtų pasinaudoti tomis struktūromis, kurios jau egzistuoja ir nekurti kažkokio tai naujo organo. Na, taip pat pritarėme tam, kad galima būtų um, ap, pateikti apeliaciją, jeigu uh, ta iniciatyva, kurią pradė piliečiai arba piliečių organizacijos, uh, jeigu jai, jos nepalaikys komisija ir tie piliečiai nesutiks komisijos sprendimu, todėl jie turi tokia, turėti teisę teikti kreiptis apeliaciją į Europos teisingumo teismą. Na, mane labai džiugino tai, jeigu diskusijose būtų remtuojamasi praktika, būtų pasirink, pasirinkama tokia procedūra, kuriai būtų įmanoma taikyti praktiškai ir manau, kad e, reikėtų nustatyti gairės, e, galbūt prieš, na ir aš manau, kad tokiu būdu rasime artimą e, piliečiams procedūrą. Na ir man atrodo, nepasinaudojus interneto žiniasklaidos galimybėmis būtų tiesiog uh, nedovanotina. Na, aš manau, reikia tokias procedūras, kurie baidytų kiek manoma mažiau piliečių. Pavyzdžiui, Vokietijos Bundestagas jau daugybę metų labai sėkmingai e, turi peticijų teikimo internetu procedūrą ir ji labai pasitvirtino. Na, aš manau, kad nebūtina čia. E, nurodyti savo uh, paso numerio, jeigu pilietis nurodys savo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, tai to turėtų pakti. Bent jau Vokietijos bundestagė to pakanka, jeigu norima pateikti peticiją bundestagė. Tai kodėl Europos, uh, Europoje, inicijuojant Europos piliečių iniciatyvą, turėtų būti didesnės kliūtis negu, pažiūrėjau, teikiant peticiją nacionaliniam parlamentui labai tinkamai, teigiamai vertina ir tai, jog e, pranešiai siūlo E, dialogas su iniciatyvos e, dalyviais prieš primant galtinį sprendimą. Jeigu e, iniciatyvos dalyviai, organizatoriai dėjo tiek pastangų, organizavosi tarp valstybinių lygių, informavo visuomenę, ėjo į gatvę, rinko parašus, tai jie turi turėti teisę dalyvauti dialogę su ES institucijomis, konkrečiai su komisija. Buvo kalbėta ir apie laikotarpis. Aš siūlyčiau čia ieškoti kiek manoma pragmatiškesnio sprendimo. Man rodos 12 mėnesių laikotarpis yra pernelik trumpas. 18 mėnesių, kai kalba eina apie Europinio lygmenį iniciatyvą, tikrai turėtų pakakti. Ir prieš baigintis 18, jeigu prieš baigintis 18 mėnesių laikotarpiai būtų pra, surinkta milijonas parašų, tai tokiu būdu tą procedūrą, gal, procedūrą galima būtų baigti anksčiau. Tai yra, jeigu parašai būtų surinkti per trumpesnį laikotarpį nei 18 mėnesių, tai galima būtų dar procedūrą anksčiau baigti. Taigi, todėl raginu komisiją, Europos parlamentą, tarybą, kiek manoma greičiau patvirtinti procedūrą. Uh, ES turėtų parodyti, kad ji rimtai žiūri piliečius, kad e, ji nebijo šios iniciatyvos priešingai, jie džiaugiamasi ir, ir tokiu būdu ir ateityje bus rimtai žiūrima į šią iniciatyvą, kad piliečiai jaustųsi, kad jie drąsinami, kad jais pasitikima, taigi labai norėtųsi, kad uh, atitinkamos procedūros būtų patvirtintas kiek manoma greičiau. Dėkoju. Na kągi, baigėsi pirmoji mūsų posėdžio dalis. Išklausėme pranešėjų ir pono Rot, kuris pristatė nacionalinių parlamentų bendrą poziciją. Dabar suteiksiu žodį e, Europos Sąjungos atstovų panašas telis tarybos pirmininkas. Gerbėmi Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai, kaip ir kiti e, pasisakė šiandien, aš noriu pasakyti, kad Lisabono sutartis e, akivaizdžiai įnešė labai pozityvių, svarbių pasikeitimų, ypač tai yra būtent iniciatyvos teisė. E, sutartis bendrai stiprina Europos parlamento vaidmenį, nacionalinių parlamentų vaidmenį, priimant sprendimus Europos Sąjungos Tai aišku, e, ypač sustiprina atstovaujamąją demokratiją Europos Sąjungoje. Ir kiti kalbėtojai jau apie tai kalbėjo e, nuo Belgijos parlamento atstovės ir kiti kalbėtojai. Tai labai svarbu, jog atstovaujamoji demokratija būtų stiprinama įvairiais elementais Ir to buvo siekta Lisabonos sutartyje, ypač per piliečių iniciatyvos teisę, kuri leis po to komisijai pateikti atitinkamo teisės akto pasiūlymą. Tai yra vienas iš konkrečiausių ir matomiausių um, pakeitimų, kuriuos įnešė Lisabono sutartis, tai yra būtent piliečių iniciatyva. Uh, kuomet nepaisant valstybių sienų formuojasi tikra viešoji erdvė, kurioje gali uh, išsakyti savo poziciją piliečiai. Aš, aš esu tikras, kad diskusijoms tarp parlamento ir tarybos bus labai naudingos tos nuomonės, kurias jūs išsakysite šiandien čia, taip pat ir nacionalinių parlamentų atstovai. Uh, Labai sudėtinga dažnai yra pasiekti pusiausviros tarp. Uh, įvairių taisyklių, kurios turėtų būti pakankamai aiškios, e, neatgrasančios jas pritaikyti, suprantamos piliečiams. Tokią pusiausvyrą labai svarbu užtikrinti. Nuo birželio 14 dienos yra tarybos suformuota bendra kryptis e, tų priemonių, kurias ketinama pritaikyti šioje srityje. Aš nesigilinsiu gal į techninius aspektus, bet tik tai norėčiau priminti keletą e, pagrindinių elementų iš, tų, e, iš to gairių dokumento. Mm, taryba ketina nustatyti tam tikras minimales sąlygas piliečių iniciatyvai, tai yra pavyzdžiui, kad parašai turi, ta iniciatyva turi būti iš trešdalio valstybių narių, turi būti laikomasi tam tikros ir matematinės formulės, kurią tvirtins ir Europos parlamentas dėl to, kiek skaičių, kiek, kiek, koks skaičius parašų turi būti iš kiekvienos valstybės narės. Toliau yra aišku ir tam tikri um, minimalus lenkščiai, tam tikros minimalios uh, normos, skaičius, kiek turi būti priimtinų parašų ir taip toliau. Mm, procedūra turi būti labai um, aiški, kad neprieštarautų um, ES uh, vertybėms ir principams. Iš tikrųjų reikėtų atmesti bet kokius mėginimus uh, kaž, pažeisti ES principus. Labai svarbu, kad kad prieiga būtų kaip galima atviresnė, paprastesnė, tai yra, kad būtų naudojamos įvairios galimos priemonės, taip pat ir internetas, nes tokios technologinės priemonės supaprastintų, palengvintų galimybę piliečiams išsakyti savo poziciją. Aišku, reikia galvoti apie duomenų apsaugą, tarybą, mm, čia atitinkamai analizuoja komisijos pasiūlymus dėl to, kaip identifikuoti, kaip nustatyti tapatybę duomenų, kurie atkeliauja iš kiekvienos valstybės narės. Aišku, Labai svarbu yra apibriežti parašų tikrinimo procedūrą, kad būtų galima tą parašų priimtinumo patikrinimą atlikti kaip galima greičiau, bet ir patikimiau. Dabar mes laukiame Europos parlamento konsoliduotos nuomonės, kad galėtumėm tęsti dėrybas taryboje. Mes vadiname mm, tas, tas konsultacijas trilogu. Čia trys ES institucijos derina savo pozicijas tam, kad iki šių metų pabaigos mes mm, jau galėtumėm nustatyti jau galėtum nustatyti konkrečias šios iniciatyvos pritaikymo sąlygas e, ir nuostatas. Gruodžio pirmą dieną bus metai, kuomet Lisabono sutartis jau bus įsigalios ir, ir veikianti. Taigi, jeigu mes dar ilgiau vilkinsim, nepatvirtinsim tos reikalingos procedūros piliečių iniciatyvai pritaikyti, piliečiai tikrai nesupras mūsų, kaip jie galės suprasti, kai, kai mes nepriimam reikalingų procedūrų, kad jie galėtų pasinaudoti tą iniciatyvą, kur yra numatyta Lisabono sutartyje. Būtent šią dvasę mes vadovaujamės taryboje. Taip stengiamės dirbti su Europos parlamentu ir komisija. Mm, tikrai susitikimai yra pakankamai dažni ir konstruktyvūs. Man atrodo, mes sugebėsime mm, formalizuoti visas reikiamas taisyklės pakankamai greitai, kad piliečiai šią sutarties numatytą iniciatyvos teisę galėtų efektyviai pasinaudoti. Uh, Mm, tai yra labai svarbus demokratijos tikslas, kurį dar labiau sutvirtino Lisabono sutartis. Tai labai ačiū. Pone Šastelė. Šią progą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuolatinį draugišką ir protingą dėmesį ir lankymasi parlamente visą laiką reaguojate į tai, kai mes jūs paprašome atvykti pas mus. Ta pati galima pasakyti apie poną Šefčiovičių, komisijos vicepirmininką, jis mūsų komitete lankėsi jau ne kartą ir dalyvavo mūsų plenarinių posėdžių diskusijose. Taigi, ponia Šefčiovičiu, dabar jums žodis. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ministrė, gerbiami Europos parlamento nariai ir gerbimi nacionalinių parlamentų nariai. Aš ypač džiaugiuosi, kad turime progą kartu aptarti su nacionalinių parlamentų nariais, aptarti šios svarbius klausimus kaip e, Europos rinkimų procedūras ir kviečių iniciatyvą, nes akivaizdu, kad Lisabonos sutarties prieimimo laimėtojai didžiausia yra e, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir piliečiai. Ir toliau gyvendinant Lisabono sutartį, mes viską gyvendiname praktikoje. Noriu visiems padėkoti, ypač tiems nacionaliniams parlamentams, kurie prisidėjo e, žymiai rengiantis uh, šią iniciatyvai. Pavyzdžiui, komentarai iš Čekijos, Portugalijos, Airijos buvo labai svarbus rengiant žalėją knygą, reglamento projektą, būtent kaip tvarkytis su iniciatyva. Iš Italijos, Portugalijos, Kipro gauti komentarai buvo labai svarbus rengiant reglamentą, nukreipiant diskusijas ateityje taip pat su taryba ir parlamentu. Turiu pasakyti, kad Esame dėkingi tarybai už puikia, puikų bendradarbiavimą, kaip pirmininkavo Ispanija, taip pat ir konstruktyvų požiūrį iš Belgijos pusės. Būtent viso to dėka mums pavyko bendrai susitarti dėl bendro požiūrio. Praėjusios keliams mėnesiams po pateikus komisijos pasiūlymą dėl reglamento, dėl Europos piliečių iniciatyvos. Mes dabar laukiam konsoliduotos Europos parlamento pranešimo versijos, kuris, kaip girdėjau, bus pateiktas greitai. Ir tuomet mes galėsime tęsti darbą su pasiūlymu ir aptarti į trialogę. Turiu pasakyti, kad e, daugiausia detalių puikiai pristatė panas Šastelis, taip pat labai atidžiai klausiausi ir e, pono Roto išsakytos Bundestago pozicijos. Manau, kad yra daug atitikimų tarp Bundestago ir mūsų kolegų iš Europos parlamento nuomonių. Norėčiau šiek tiek paaiškinti, kaip mes traktuojame šiuos klausimus, kuriuos iškalbingai pristatė anksčiau kalbėjusieji. Pirmasis klausimas - trečdalis valstybių narių. Kodėl mes nusprendėme teikti vieno trečdalio kriterijų? Nes man, mums atrodo, kad čia yra tvirta logika, kad vien, trečdalis valstybių narių yra tam tikras e, jau skaičius, iš kurių būtų pateikti sąrašai. Kodėl? Todėl, kad trečdalis mums atrodi, atrodo svarbi dalis, tai yra svarbiausia dalis pradedant subsidiarumo patikrinimo procedūras. Dar svarbiau, mes norėtume, kad Europos parlamentų iniciatyva būtų traktuojama kaip europietiška. Ji turėtų europietišką charakterį o ne, tai nebūtų regioninės ar vietinės iniciatyvos. Todėl mes e, teikiame trešdalio kriterijų. Reikia turėti galvoje, kad iniciatyvos kylančios iš vienos tre, trečiosios valstybių narių prašytų komisijos pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuris galiotų po to 27 valstybės narėms. narėms. Todėl e, būtinas šitas europietiškas, e, europietiškas bruožas. Mm, svarbu, kad e, jūs supratote, kaip mes skaičiuojame tuos valstybių narių piliečių surinktus parašus. Nes girdėjau, kad Vokietijai, Vokietijai sunerimo sutiko 0,2 procentų e, skaičių. Nes Vokietijai tai būtų per mažas skaičius. Na ir Luksemburgui tai būtų tūkstantis parašų. Todėl mes pasiūlėme naują sistemą, kur atsižvelgiame į Europos parlamento narių skaičių ir man atrodo, kad ši sistema yra daug geresnė, ji netmeta galimybės didelėms valstybėms narėms rinkti parašus e, ir joms taptų lengviau dalyvauti šiame labai demokratinėme procese. Kitas dalykas, kuris nebuvo tiek daug pabrėžtas, tačiau yra svarbus, mano nuomonė, tai yra svarba jauniems žmonėms. Mes nusprendėme leisti, ir tai būtų pirmoji demokratinė priemonė Europoje, išskyrus turbūt Estiją, tai yra leisti parašus rinkti internetu. Tai grinai atspindi dabartinius laikus, tai yra labai naujoviškas ir modernus požiūris tai turi daug pranašumų, greičiau galima surinkti tuos parašus, mobilizuoti lengviau piliečius, tačiau yra ir pavojų, kai kalbama apie duomenų apsaugą ir patikrinimo procedūras. Mes nusprendėme vis dėlto eiti šiuo keliu, nes norime panaudoti moderniausias komunikacijos priemonės, geriau mobilizuojant piliečius ir padarant šią priemonę kaip galima lengviau prieinamą. Komisija atidžiai klausosi tarybos ir Europos parlamento rekomendacijų, kai kalbama apie programinę įrangą. Man atrodo, kad pasiūlymas labai geras, kaip sukurti atviro kodo e, programas, kad organizatoriai jas galėtų parsisiųsti, o nereikėtų eiti sudėtingų kelių, sertifikuojant kokią nors interneto parašų rinkimo programą. Taigi atviro kodo programos būtų prieinamos organizatoriams labai lengvai. E, labai sunkus klausimas yra priimtinumo klausimas. Kodėl mes tokį procesą e, teikiame? Aišku, mes norime skatinti piliečius dalyvauti demokratinėme sąjungos gyvenime. Taip pat turime daug patirties su neigiama propaganda, su iniciatyvomis, kurios, yra, kurios prieštarauja ES vertybėmis, prieštarauja žmogaus teisėms ir nėra rimtos. Norėjome užkirsti kelią galimybėms sukurti platformą, kurios, kuri būtų naudojama tokiems tikslams. Arba e, būtų naudojamos tik tai individų savireklamai, kurie tiesiog pradėtų politinę diskusiją be jokios politinės paramos tai savo iniciatyvai neformalaus trialogo metu su Europos parlamentu ir ministrų šastelių metu mes pajudėjome tinkamą linkmę, e, kaip išspręsti šią problemą. Iš mūsų pusės mes tikrai ieškosime sprendimo. Mes nenorėtume, kad būtų sistema, kuri tu jau pat užvestų visą komisijos mašineriją ir baigtųsi kolegijos sprendimu. Aš bijau, kad e, tuomet e, tokią sistemą būtų sunku suvaldyti ir mes galvojame apie tai, kaip būtų galima keisti registracijos procesą, e, kas būtų daroma administracinio sprendimo metu, tai yra neigiamo sprendimo patikrinimo, tai yra vertybės, kurios yra nerimtos, prieš, nukreiptos prie žmogaus teisės arba yra ne komisijos kompetencijos rėmose, jos nebūtų registruojamos. Vakar gavau peticijų komitete klausimų, kaip užtikrinti, kad tas procesas būtų sąžiningas. Taigi, kaip ir kiekvienas komisijos sprendimas, jį galima būtų pateikti Europos teisingumo teismui, jeigu būtų abejojama, kad mes neteisingai nusprendėme ar piknožiavome savo teisėmis, savo galiomis, tai tuomet būtų galima jį paduoti į teismą. Mes, aišku, užtikrinsime pagalbos sistemą organizatoriams, jeigu jie kreiptųsi į komisiją, norėdami teikti iniciatyvą, jie susilauks visokiojopos paramos iš komisijos, būtent kaip ta iniciatyva pradėta, pradėti ir ar jie atitinka komisijos kompetenciją. Jei leisite, ponė pirmininkė, paskutinė pastaba, kas įvyks kai bus surinktas bilijonas parašų ir tie parašai bus patikrinti valstybės narėse. Tai yra visiškai aišku. Komisija per keturis mėnesius pateiks oficialų komunikatą dėl kiekvienos piliečių iniciatyvos, kur turėsime aiškiai pasakyti, kokie yra mūsų ketinimai, kokie argumentai, kokiais argumentais pagristas sprendimas ir ką mes darysime toliau. Taip turėtume informuoti apie tai organizatorius, parlamentą, tarybą. Aš suprantu puikiausiai, kad reikia gerinti ryšius su piliečiais, reaginti politinių diskusijų kokybę ES. Todėl viešųjų svarstymų idėja yra labai gera. Tiesiog reikia nuspręsti, ar tai turėtų organizuoti Europos parlamentas ar komisija, tačiau aš manau svarbiausia ir e, surenkti diskusiją su organizatoriais, kur būtų galima pateikti rezultatus, e, jų patirtį renkant parašus ir tuomet komisija galėtų priimti informuotus gerus sprendimus. Visiškai paskutinė pastaba. Aš tikiuosi, kad ši priemonė e, tiesa dar sveikinu ir nacionalinių parlamentų dalyvius čia Tai yra ši diskusija, ši priemonė leistų išplėsti diskusiją, ją priartinti prie nacionalinių sostinių, kad juose būtų diskutuojama daugiau apie europinius dalykus ir tikiuosi, kad kitą kartą, kai vyks rinkimai į Europos parlamentą, e, jie remsis ne tik nacionalinėmis programomis, bet juose bus, e, diskusijose bus daugiau europinių diskusijų ir tai, bus, tai yra svarbu bendriems e, ryšiams tarp ES institucijų ir piliečių. Ačiū, ponė Pirminkė. Dėkoju komisijos vicepirmininkui. Na, dabar pereiname antrą šios diskusijos dalį. Ir ponė Rūten prates pirmininkavimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponė Krumova,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 Na, nacionalinio mūsų parlamento fondų komitetas labai pritarė piliečių iniciatyvai, kuri yra svarbi priemonė demokratijai skatinti ir stiprinti, o taip pat priemonė, kuri leistų mažinti demokratijos deficitą. Na, tikime, kad tokiu būdu ši iniciatyvos dėka piliečiai galės labiau susitapatinti su Europos Sąjunga. Na, e, finansinė našta valstybėms narės turėtų būti kiek mama mažesnė, aišku, kartu nepažeidžiant piliečių teisių. Nebejoju, kad Europos piliečiai mielai pasinaudosiu Europos piliečių iniciatyvos teisę, kai kalbais apie kažką konkretaus, e, tai kas lies jūsų, jų gyvenimą. Na ir paminėtas e, skaičius, trečdalis valstybių narių, manau, kad šis skaičius yra tinkamas ir pats metodas tinkamas mūsų nuomonėje. nurodėme, kad teigiamai žvelgiame į internes, internetinių registrų mintį. Na ir tokie internetiniai registrai turėtų apimti visas ES piliečių iniciatyvas visomis oficialiomis kalbomis. Na ir beje, Manau, kad e, šis parlamentinis susitikimas tikrai padės patobulinti tiek pačią procedūrą, tiek ir leis e, sparčiau patvirtinti šią iniciatyvą ir įsigalios reglamentas kiek įmanoma greičiau. Dėkoju Jūsų dėmesį. Pirmininkė, dėkoju. Na ir dabar ponas Bar iš Junktinės karalystės Lordų rūmų. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju užsitikti žodį ir noriu atsiprašyti tiek jūsų ir jūsų kolegų dėl to, kad man teks išvykti e, anksčiau nei pusę, anksčiau, tai yra pusė šešių, na ir mūsų lordų rūmų e, ir komitetai ir pakėvičiai susipažino su pirminė žalia knyga ir priejo išvados, kurią šiandien jau išsakė kiti kalbėtojai. Tai yra, kad šis procesas turėtų būti kiek manoma atviresnis, kad juo galima būtų pasinaudoti pilnai. Pasinaudokime ir galimybėmis išplaukiančiamis iš interneto, turi būti užtikrinti e, lygiava tarp valstybių narių, turėtų būti nebirokratiškas procesas, ypač kai kalba eina apie e, parašų tikrinimą ir verifikavimą. Na, sutinkame, kad reikia nustatyti kažkokios priemonės, kurios uh, E, neleistų interesų grupėms perimti iniciatyvos. Na ir Atrodo, kad jeigu žengsime šią linkmę, tai pasieksime nusibrie, nusibrieštų tikslų. Taip, laiko yra mažai ir tiesą sakant, e, mūsų komitetas beveik pritarė pažodžiui tai tam, kas sakė kolega iš Bundestago. Nėra prasmės uh, kurti tokią iniciatyvą, jeigu ji būtų pernelik sudėtinga, apkrauta, biurokratiška. Taigi e, nėra, nėra gerai, jeigu bus, būtų sukurtos sudėtingos verifikavimo procedūros, jeigu būtų kažkokių papildomų organų, jeigu ši iniciatyva reikštų kaštus piliečiams ir valstybėms narėms, nereikia sistemos, kuri kurtų tolimesnės problemas dėl e, duomenų apsaugos. Na ir reikia tokios sistemos, kuri leistų iniciatyvai, e, atsiprašau, komisija anksti priimti sprendimą dėl e, iniciatyvos tinkamumo ir registravimo. Na, o darbinėme dokumente, kurį gavome iš jūsų komitetų, e, daroma nuoroda į 25 pastraipos ketvirtą dalį, penktajame puslapyje, angliškoje versijoje. Ir ten, kur klausimą, jeigu komisija nusprendžia toliau nebenagrinėti pasiūlymo, tai yra siūloma, kad, e, dėl, kad komisijos sprendimas galėtų būti apskundžiamas e, teisingumo teisme. Nesuprantu, kodėl čia turėtų būti trauktas teisingumo teismas, jeigu, pavyzdžiui, nebuvo uh, netinkamos procedūros, jeigu buvo pernelyg e, ilgas procedūros, dėl to ar, ar tinkamas buvo procedūros, bet komisija turi iniciatyvos teisę ir manau, kad e, komisijos sprendimo neturėtų būti manoma apskūsti E, teisingumo teisme. Aš manau, kad reikia paprastos procedūros, kuri leistų piliečiams dalyvauti ir nesinorėtų, kad e, tokia procedūra nuvestų į labai sudėtingą uh, situaciją. Galbūt teisingumo, teism, teisingumo teismas galėtų uh, nuspręsti, ar pati procedūra buvo teisinga, ar nebuvo kažkokių teisinių kaltų, tačiau nereikėtų numatyti galimybės teisingumo teisme apskusti paties komisijos sprendimo. Na, na jeigu e, komisijos e, sumetimai, politiniai sumetimai galbūt bus nepagristi, tai tikrai nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas į tai sureaguos. Dėkoju. Man rodos, jūsų paskutinė pastaba yra išties įdomi. Manau, kad komisija, e, pasinaudodama savo iniciatyvos teisę, e, net ir piliečių iniciatyvos atžvilgių gali pasilikti savo sprendimo prerogatyvą. Na ir komisija turi išlaikyti savo uh, politinę sprendimo prerogatyvą. Tačiau kyra klausimas, kas atsitiks su piliečių iniciatyva, jeigu komisija grinai vadovausis politiniais su, sumetimais, e, primdama sprendimą dėl e, piliečių iniciatyvos. Na, bet be abejo, e, čia ir parlamentas suvaidins savo veidmenį. Ponas, ponė Grininė iš peticijų komiteto. Moi, je, je votre attention sur euh, l'excellent outil. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią puikią priemonę, tai yra piliečių iniciatyva. Tai yra puiku Europos piliečiams, nes jie galėtų padaryti poveikį tam tikriems Europos sprendimams. Tai taip pat gali tapti ir nusivylimo šaltiniu E, peticijų komiteto vardu noriu pasakyti, jog turėtume stebėti labai didžiai priimtinumo patikrą, ypač tame laikotarpė, kai komisija gauna iniciatyvą ir kai sprendžiama, ir kitol, kai sprendžiama, ar yra priimtina ar ne. Aš pasisakiau už tai, kad e, primtinumo patikra būtų vykdoma surinkus 5000 parašų, nelaukiant, kol bus surinkta daugiau. Nemanau, kad turime suteikti šių žmonių, žmonėms. Kai kalbame apie peticijas, tai gauname daug jų ir peticijų teikėjai ilgai turi laukti kuo ilgiau jie laukia, kol gauna neigiamą atsakymą, tuo labiau jie būna nusivylę. Taigi neturėtume teikti kažkokių klaidingų vilčių. Antra, kai iniciatyva laikoma nepriimtina, galima numatyti jos perdavimą peticijų komitetui. Tai galėtų būti vienas sprendimų. Ačiū. Ačiū, ponia Grūnė. Toliau, ponas Lukovskis, Lenkijos parlamentas. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi, kad Europos institucijos, komisija ir parlamentas ir taryba pradėjo darbą rengdamos Europos piliečių iniciatyvą ratifikavimo, Lisabono sutarties ratifikavimo srityje Lenkijoje ši, ši tema buvo keliama ne vieną kartą ir buvo apibriešta kaip viena didžiausių vertybių naujoje Europos dimensijoje. Norėčiau prisidėti prie to, apie ką buvo kalbama anksčiau, tai yra reikia didinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Lenkijoje atlikome konsultacijas e, kartu su Europos komisija. Mes pritarėme daugumui sąlygų, kurios yra būtinas siekiant pradėti tokią iniciatyvą nuo pat pradžių. Taip, mes pritarėme daugiamai sąlygų, kriterijų dėl laiko, amžiaus, kriterijaus pasirašančiųjų. Bet mes taip pat minėjome, kad šie kriterijai gali, aišku, keistis vykstant konsultacijoms. Ypač, kai kalbam apie piliečius, kurie yra jaunesni negu 18 metų. Aš e, taip pat norėjau pasakyti, kad Lenkijos teisinėje sistemoje yra panaši piliečių iniciatyvos koncepciją. Šimtas tūkstančių piliečių gali pritarti įstatymo projektui ar gali pareikalauti e, svarstyti naują įstatymą. Po to tai daro parlamentas, tai yra nauja priemonė, mes e, daug patirties ją naudoti neturime kol kas. Ir tik keletas tokių atvejų kol kas pasitaikė, tai yra naujovė. Šiuo metu vyksta darbas rengiant įstatymo projektą e, piliečių iniciatyva. Manome, kad daugiau tokių atvejų taip pat bus ir manome, kad tai yra puiki, puikus būdas priartėti prie e, piliečių. Ačiū supratau, kad jūs turite Lenkijoje panašią sistemą ir jums užtenka 100 tūkstančių piliečių, e, piliečių parašų. Dabar ponas Devianki, Portugalijos parlamentas. Senhor Presidente, Senhora Presidente. Eh, Ačiū. Gerbama pirmininkė, Europos piliečių iniciatyvos klausimas susilaukė didžiulio dėmesio Portugalijoje. Vyko ilgos diskusijos. Turėjome galimybę aptarti šios klausimus su komisijos vicepirmininku komisaru Šerčovič. E, buvo organizuotas seminaras Respublikos asamblės iniciatyva E, po to e, konstitucinių reikalų ir Europos reikalų komitetuose parlamente atitinkamai buvo šie klausimai analizuojami. Aišku, kad e, buvo ir skirtingų nuomonių, juk atstovaujamos yra labai atstovaujama labai skirtingoms partijoms. Tačiau bendrai ši iniciatyva yra, mūsų manim, labai svarbi ir labai palaikoma. Europos reikalų komitetas išreiškė labai aiškę poziciją už parlamento ir tarybos pasiūlytą poziciją. Vis tik tai svarbu konstatuoti, jog diskusijų metu buvo išryškinta nemažai dar neįspręstų klausimų. Mes taip pat ypatingą dėmesį skiriame, prašau, priimtinumo kriterijams. Čia tam tikrų tokių išlygų turėtumėm nes kalbama apie 200-300 e, tūkstančių parašų, e, jų patikimumo tikrinimą po to. Čia iš tikrųjų yra tam tikra rizika. Jeigu yra surenkamas tikrai jau pakankamai didelis skaičius, uh, parašų, pavyzdžiui, tačiau šiek tiek jų pritrūksta, visai nedidelio skaičiaus parašų, jeigu pritrūksta, ir tai iniciatyva jau nebegali būti svarstoma. Piliečių akimis vis tik tai, tai yra svarbi iniciatyva, nes parašų buvo daug ir tada gali kilti nepasikeimo jausmas, taigi tą klausimą reikėtų taip pat išspręsti. Taigi labai svarbu būtų išanalizuoti tokius neišspręstus klausimus ir ta, tam tikrą riziką išanalizuoti, su kuria galėtų sudurti komisija, ypač, kaip aš minėjau, dėl parašų primtinumo ir panašiais klausimais. Labai svarbu, kad piliečių iniciatyva yra labai svarbus žingsnis įtvirtinant Europos tapatybę, užtikrinant e, atstovaujamosios demokratijos įtvirtinimą e, Europos Sąjungoje. Svarbu, kad tokiai svarbiai iniciatyvai e, įgyvendinti nesukliudytų kažkokios tai visiškai nepriimtinos biurokratinės kliūtis. Ypač reikia paminėti ir tam tikrus delikačius klausimus, pavyzdžiui, tarkim, ar um, iniciatyva gali būti priimta, nepriimta. Ačiū, dabar steiksiu žodį ponui Brons. Um... Ačiū pirmininkė. Piliečių iniciatyva mm, kontrolios komisija nuo pradžios iki pabaigos pasiūlymo uh, pasiūlymą turi patvirtinti komisija, ar jie atitinka ES vertybės valstybėms ir taip toliau. Aš sakyčiau, kad viskas primena tarybų sąjungą, kur viskas žiūrima ar atitinka tarybinės sovietinės vertybės. Toliau 300 tūkstančių parašų, reikia patvirtinimo, kad tai yra priimtini parašai, po to milijonas parašų, vėlgi reikia komisijos patvirtinimo, bet galų gale komisija gali nuspręsti vis tiek nesiimti veiksmų. Tai gali būti, kad piliečiai išsakys savo poziciją, tačiau su jais nebus realiai pasitarta ir jos įsiklausyta. Man atrodo, kai eina kalba apie eilinius piliečius, kurių nerėmė stambios komercinės organizacijos ar stambios interesų grupės, per 12 mėnesių tikrai negalės surinkti milijono parašų, net ir 300 tūkstančių parašų. Čia yra tiesiog fantazijos kažkokios tai. Ir galų gale vis tiek tik tai stambiosios politinės grupės, e, tam tikros politinės e, ar komercinės klasės tik tai sugebės įgyveninti savo E, interesus ir komisija klausys tik jų. Kalbam apie demokratiją. A, demokratijos stiprinimą, atstovavimą demokratiją. Tačiau ar iš tikrųjų um, taip bus su šia iniciatyva? Aš manau, kad jeigu yra milijonas parašų, tai turėtų būti iš karto pritaikyta privalomo referendumo sistema. Priešingai vėlgi sugrįžtam prie tarybinės sistemos. Kaip pana Šefkovič pasakė, um, iš tikrųjų čia yra ne demokratija, o politinis centralizmas, ką mes matome politinių diskusijų e, širdyje, centre. Ja, dank u wel. Dan um, geef ik het uh, woord aan um, meneer. Pirmininkė toliau. Vengrijos atstovas, mes galime nočiai. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a aspektuson, amit a bizottság képviselője vetett föl, mégpedig azt, hogy valóban ugye, demokratikus... De... Pone pirmininkė, klausausi šių diskusijų, ypač ką pasakė komisijos atstovas, kad reikia mažinti demokratijos deficitą. Tai yra labai svarbu, tai prasmingas uždavinys. Reikia visų pirma galvoti, kodėl ES imasi tokių veiksmų, kodėl yra įvairios paralelinės procedūros taikomos, kodėl Europos parlamentui neturėtų būti skirta e, e, teisėkuros iniciatyvos teisė. Mm, Europos parlamento narius juk renka ES piliečiai ir ES parlamento nariai e, gina įvairių ES valstybių narių piliečių interesus. Ir aš manau, kad tas galės ginti šios interesus ir turi sustiprinti įstatymas. Aš manau, kad čia diskusijose mes krypstam netinkamą kryptimį. Uh, Labai svarbu, aišku, suteikti žmonėms galimybę išsakyti savo poziciją, dalyvauti demokratijos procesuose tiesiogiai. Tačiau, man atrodo, čia su šia iniciatyva mes pasirinkome klaidingą kelią. Yra daug įvairių um, punktų, kuriais siekiama garantuoti vienus ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, pasakyta, kad jeigu, o, jeigu pavyzdžiui, komisija nenori vadovautis piliečių e, iniciatyvoje išsakytą nuomonę ir neprivalo to daryti, jį gali nepaisti tos nuomonės. Taigi, ka, kas tada um, yra tas arbitras, kas priims tą sprendimą, man atrodo, čia tada tokie dalykai yra visiškai paliekami kažkieno nuožiūrai. Bet juk būtent uh, yra sukurtos atstovaujamosios institucijos tam, kad būtų galima atstov... išsakyti piliečių poziciją ir siūlyti teisės aktus. Aš manau, kad negerai, kad komisija turi teisės aktų siūlymo monopolį. Nes iš tikrųjų šią iniciatyvą yra sprendžiamos ne problemų uh, šaknis, ištakos, bet tik padariniai. Ir Panašu, kad procedūroje bus sukurta daug administracinių kliūčių, aš turiu menį čia ir, ta, ir tuos procentus, kurie yra nustatyta, kiek turi būti surinkta paraškų iš kur, tuos skaičius, kvotas. Uh, Manau, kad tikrai e, tai piliečių iniciatyvai bus labai sunku praeiti visą reikalingą kelią iki jį pasieks komisija. O juk e, eina kalba apie labai svarbius dalykus, labai svarbias diskusijas. Aš atstovauju tokią valstybę, kurioje 40 metų buvo aiški diktatūra ir buvo tik viena partija ir buvo e, aiški vieninga nuomonė. Aš manau, kad e, šiuo atveju kelias, kuris buvo pasirinktas, yra e, keliantis labai daug abejonių. Gerai, aišku, kad yra numatoma tokia priemonė, aišku, ji numatyta Lisabono sutartyje, tačiau aš manau, svarbu yra pabrėžti, jog Europos parlamentas turi turėti e, teisės aktų siūlymo teisę. Aš manau, kad Europos parlamentas būtent tam ir yra sudarytas, kad gintų, kad gintų europinės vertybės, principus ir išsakytų piliečių poziciją. Thank you, Madam Chair. Uh, tol... Graikijos atstovas. Uh, συζήτησε αναλυτικά την πρόταση και βρίσκει ότι Europos reikalų komitetas mūsų parlamente išsamei aptarė šį klausimą ir galvoja, kad pasiūlymas yra subalansuotas, turint omenyje, kokiu tikslu yra siekiama, ypač kai nekalba apie tas sąlygas, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų galima pritaikyti piliečių iniciatyvos teisę. Tačiau reikia pridurti ir keletą pastabų. Yra galvojama, kaip surasti kažkokį tai tokį geriausią biurokratinių požiūrių kelią tą tai iniciatyvą įgyventi, tačiau ką tai reiškia? Eina kalba apie piliečius, kurie galės kreiptis į komisiją, kad būtų galima išspręsti kažkokią jiems rūpimą problemą. Taigi tai yra piliečių iniciatyva Tokiu būdu iš teisėkuros požio taško komisija nebeturės išskirtinės teisės aktų siūlymo, teisės turės atsižvelgti į piliečių nuomonę. Tokio tipo iniciatyva, piliečių iniciatyva leidžia mums kelti atitinkamus klausimus komisijai, kreiptis į komisiją. Na, galima pradėti procedūrą, aišku, bet Galbūt po to komisija pasiūlys visai kitą dalyką negu tą, kurio buvo siekiama pra, inicijuojant piliečių iniciatyvą. Tai aišku problema. Na, tarkim, jeigu komisija uh, įvertins tą piliečių iniciatyvą kaip tinkamą, bet po to siūlys teisės aktą, būtų, kurio tikslas būtų visiškai kitoks. Tai būtų problema. Pagal mūsų sistemą gali atsitikti taip, kad e, valdžios institucijos netinkamai interpretuos tokią iniciatyvą. Tarkim, komisija tiesiog nepalaikys piliečių iniciatyvos. Tuomet kyla klausimas, ar turint galvoje kontrolės ir pusiausvėros sistemą, parlamentas negalėtų suvaidinti čia kažkokio vaidmens ir pasakytų, kad, pažiūrėjau, komisija kažką neteisingai vertino. Na, kadangi vis labiau artėme prie elektroninės komunikacijos laikmečio, galbūt vertėtų pagalvoti, ar nevertėtų komisijos tinklapio panaudoti kaip platformos kuri, kurioje galėtų piliečiai informuotis. Na, o po to ir komisijos e, programinės įrangos dėka su techninė pagalba galima būtų rinkti parašus per būtent tą platformą, kuri būtų įsteigta Europos komisijos tinklapyje. Dabar ponas Klais iš Europos parlamento. Komisijos vicepirmininkas panas Šepčiovičius jau sakė, kad piliečių iniciatyvą galima bus pasinaudoti po Lisabonos starties įsigaliojimo. Na, aš turiu dviejonių, man sari įspūdį, kad visas šis pasiūlymas e, remiasi tais modeliais, kuriais vadėjavausi nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos, kažkokios kitos organizacijos, tačiau uh, tie piliečiai, kurie norėtų prisijungti prie šios iniciatyvos, jiems būtų sunku ko nors pasiekti. Na, sakoma, kad iniciatyvoje turėtų dalyvauti mažda, mažiausiai trečdalis visų valstybių narių. Siūloma sumažinti šį valstybių narių skaičių, siūlomas ketvirtis ar penktadalis visų valstybių narių. Uh, man net ir, man ketvirtis atrodo tinkamesnis ir tikiuosi, kad dauguma parlamento narių galėtų palaikyti šį skaičių. Tai turėtų būti ta riba. Vėlgi, Kai kalba eina apie pati, parašų patikrinimą, tai čia vėlgi numatyta sistema yra pernelik gremėziška ir biurokratiška. Lygiai tai tas pats pasakyti ir apie duomenų apsaugą, kas aišku vis dėlto yra svarbus dalykas. Kitas dalykas yra a, pri, parašų prieinamumas ar matomumas. Aš manau, kad kiekvienas pasiūlymas turėtų pirmiausia orientuotis Europinės vertybės. Na ir e, komisija pato vertins mm, iniciatyvos tinkamumą. Ir jeigu komisijai nepatiks galbūt kokios iniciatyvos, e, galbūt tos iniciatyvos e, rezultatas skirsis nuo viešosios nuomonės ES institucijose, tai galbūt komisija čia galės piknaudžiauti. Čia vėlgi tos europinės vertybės, kuriamis turi remtis e, iniciatyva. Bet čia gali būti, kad populistai pernelyg įsiverši prieki, remdamėsi būtent šiomis e, vertybėmis. Na, jeigu pažvelgsime į parlamento pranešimą, tai tas ideologinis testas tai yra, ar iniciatyva atitinka Europinės vertybės, tai galėtų būti ribojimas iniciatyvai. Na, o po to apie komisijos tvirtinimas, tai čia siūloma 301 pasur, 100 tūkstančių pirmas rinktų paraštų ar 100 tūkstančių. Bet jeigu registravimas metu neįmanoma patikrinti, ar iniciatyva atitinka pagrindinės vertybės, tai po to, kai jau e, bus surinkta 100 tūkstančių ir 300 tūkstančių parašų, Tai ką, tuomet jau komisija galės patikrinti, ar ta iniciatyva atitinka pagrindinės vertybės. Yra du priemanumo lygiai. E, komisija turės du mėnesius e, patikrinti iniciatyvos tinkamumui. Ir manau, kad per tą laikotarpį e, sumažės surinkamų parašų skaičius, nes nebus aiškumo, ar komisija pritars tam, jog iniciatyva yra tinkama. Taigi. Tai aš manau, kad tie du mėnesiai, per kuriuos, per kuriuos komisija turės nuspręsti, ar iniciatyva yra tinkama, neturėtų būti priskaičiami prie tų 12 mėnesių laikotarpio. Pirmininkas. Atsiprašau. Dabar paprašysiu ponios Gurmai perimti pirmininkamą, turiu įsipareigojimų, kurių negaliu atidėti. Ir manau, kad šis susitikimas e, galės lygti, vykti anksčiau nustatytą tvarką. Pana Šefkovičius, pana Šestel ir pana Rutin, Belgijos parlamento atstovai ir bendra pirmininkams. Tai yra ponė Maconė, dėkoju visiems ir paprašysiu po to e, posėdžio pabaigoje e, apibendrinti išvadas. Dėkoju. Aš dėkoju Jums, pane pirmininkė. Ir dabar panas Sonydis. Dėkoju, pane pirmininkė. susitikinęs, kad e, po Lisabonos sutarties įsigaliojimo atsiradusi ši svari naujovė e, yra tarsi šokis ant lyno, nors tai kartais ir bandome nuslėpti. Nes iš vienos pusės mes sukūrėme prielaidas e, demokratinio deficito mažinimui ir tų priemonių dėka Europos piliečiai pamatys, kad jie galės prisidėti prie Europinių institucijų primamų sprendimų. Na, o kita vertus, išlieka galimybė, kad jeigu nebusime atidus dėl šios procedūros, tai šita iniciatyva bus tiesiog farsas, e, dėl kurio kils uh, daug problemų trikdančių Europos institucijų sąrangos darbą. Na, jau buvo išsakyta daug skirtingų dalykų, atkreiptas dėmesys įvairius netitikimus, prieštaravimus. Na ir visa tai rodo, kad kad mes nuvilsime piliečius apskritai praded, prieš pradedant šią iniciatyvą. Mes Kipro parlamente labai išsamei aptarėme šią temą ir savo išvadas perdavėme Europos parlamentui raštu. Na, iš esmės mes teigiamai žvelgiame į šį pasiūlymą, bet vėlgi savo ruoštų turime keletą konkrečių labai išsamių pasiūlymų ir norėtume pabrėžti štai kokį dalyką. Na, jeigu ši tikrai labai svari naujovė įsigalios, tai tuomet turime būti tikri ir turime būti pasiruošę tam, kad šis žengimas lynų atvesi tikslą. Na ir dar dvi pastabos, svarbios pastabos iš mano pusės. Na, jeigu Europos komisija atiteks tiek kontrolė, tiek ji bus ir kontroliuojama institucija, tai tai bus labai prieštaringa, nelogiška. Na, antras dalykas yra štai koks. Aš sugrįšiu prie iniciatyvos tinkamumo, nes kiti klausimai gal ir netokie svarbus. Na, jeigu mes sutiksime, su komisijos pasiūlymu, kad išminčių taryba tikrins iniciatyvos tinkamumą, tai tuomet visą tai tos tik procedūros rėmose, visą tai turi būti padaryta kiek įmanoma greičiau, tas tikrinimas, nes kitaip piliečiams susidarys įspūdis, kad specialiai sukurtas kažkoks kabliukas kliūtis, kuri kliudys piliečiams dalyvauti e, institucijose vykstančioje procedūroje. Dėkoju, ponė Medisar iš Estijos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Estijos parlamente taip pat buvo aptarta Europos piliečių iniciatyva šiuo metu vasarį. Prieš tai mm, sausio mėnesį ir vyriausybė šį klausimą išanalizavo. Mūsų teisingumo ministerija suformavo nuomonę šio klausimu. Aš atstovauju žaliuosius, tačiau mm, nebuvau pakviesta dalyvauti tose diskusijose. Tai galėčiau pasakyti tie, kad mano politinė partija uh, ne viskam pritarė, kas, dėl ko buvo nuspręsta Estijoje. Aš pati asmeniškai taip pat mm, nesu viskuo sutinku, tačiau aš turiu pristatyti oficialią Estijos nuomonę. Taigi, kadangi jau daug kas yra pasakyta, aš pridursiu tik tai tai, kas nebuvo pasakyta. Estijos parlamentas nusintė raštą Europos komisijai ir pasakė, jog remia tuos reikalavimus, kurie yra keliami tiems, kas e, pateiks Europos piliečių iniciatyvas. Labai svarbu, kad tie reikalavimai būtų apibriežti taip, jog mm, iniciatyvą teikiantys asmenys būtų patikimi, e, kad būtų uh, tinkamai pateikta iniciatyva, kad būtų išsiaiškinta, iš kur pinigai atkeliauja, kas yra iniciatyvos teikėjų partneriai ir taip toliau. Dabar dėl parašų. Estijos valdžia mano, jog šešių mėnesių turėtų užtekti parašams surinkti, tačiau mano atstovaujama partija galvoja, kad tai būtų nerealistiškai trumpas laikas. Parlamento, parlamento konstitucinių reikalų komitetas pavedė mūsų parlamento Europos reikalų komitetui šį klausimą išanalizuoti ir pastarasis komitetas nusprendė, jog negalėtumėm pritarti tam reikalavimui, jog turi būti trešdalis arba ketvirtadalis valstybių narių. Mes galvojame, jog turėtų būti piliečiai iš daugumos ES valstybių narių. Estijos nuomonė yra pernelyg dar neišspręstų daug klausimų, reikėtų pradėti iš naujo diskusijas. Comment, uh, uh ehm, Dabar paprašysiu jūsų, kaip bendrai pirmininkaujančios, išsakyti savo poziciją. Ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti visiems dalyvavusiems e, už išsakytas nuomonės. Tai buvo labai įdomios diskusijos. E, buvo labai svarbus pasikeitimas nuomonėmis proceso pradžioje, kaip aš jums aiškinau. E, labai svarbu yra išgirsti nacionalinių parlamentų ir Europos institucijų poziciją šio klausimo. Pažvelkime dabar į sutartį. Kas konkrečiai yra pasakyta sutartyje? Riba nustatyta 1 milijonas milijonas piliečių, taip pat parašyta, kad tai turi būti reikšmingas valstybių narių skaičius, taip pat yra pasakyta, kad um, tai turi, tas klausimas turi patekti į komisijos įgaliojimus rytį ir jeigu, tai tokios yra sąlygos. Jeigu būtų kažkokių tai papildomų sąlygų dar numatoma, aišku, kad reikėtų visų pirma atidžiai išanalizuoti visus klausimus, pasverti visas galimybės. Nes reikia suprasti, kad e, piliečių iniciatyva yra labai vertingas instrumentas. E, čia turime galimybę užtikrinti atstovavimą demokratiją. Tačiau jeigu būtų pernelyg plačiai galima taikyti e, tą priemonę, tai vėlgi būtų sunku pateik, pasiekti nuoseklių rezultatų. Belgijos parlamente mes dar analizuosime šį klausimą, gilinsimės į jį. Antras dalykas, dėl to, ką jūs kalbėjote apie biurokratiją. Manau, kad savo sostinėse mes visi pats žinome, kad, tai, ką tai reiškia. Uh, Ir aš sutinku, kad e, reikia taip pat sudaryti galimybės optimaliai panaudoti elektroninės priemonės, šiolaikinės priemonės. Juk nenorime nuolat žvalgytis atgal ir galvoti tik tai apie praeities priemonės, galvokime ir apie naujas galimybės ir ypač turėkime omenyje jaunimą. Aš ypač įsidėmėjau ponios Volis žodžius. Taip galima kelti klausimą, o kam iš viso reikalinga kažkokia tai riba? Aš manau, kad svarbiausia viską pasverti pagal tai, kokie vertingumo yra visi kriterijai ir būtent tą aš parsinešiu iš šių diskusijų ES institucijose. Ko? Lenkijos parlamento atstovas dar prašė žodžio. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważając... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dėl teisėkros iniciatyvos, kurią pateiktų Europos piliečiai, norėčiau užduoti klausimą. Ar vienas milijonas žmonių gali turėti daugiau galių negu išrinkti žmonių atstovai, tai yra parlamentarai? nes šiuo metu e, teisinės, teisės yra absurdiškos. Parlamentas turi ribotas galias palyginti su Europos komisija. Galima sakyti, kad pagal savo galias, e, išskyrus biudžeto tvirtinimo galias, Europos parlamento teisėkuros galios yra menkos palyginti su Europos komisija. Taigi, jeigu mes panaudosime piliečių iniciatyvą kaip būdą kurti įstatymus ir leisime Europos komisijai spręsti, ar imtis iniciatyvos, piliečių iniciatyvos pagrindų, ar nepakliūsime į spastus, kai vienintelis sprendimų prieimėjas išliks Europos komisija, nes būtent ji spręs, ar iniciatyva atitinka ar netitinka Europos vertybės. Ir atitinka ES interesus. Manau, kad čia trūksta legitimumo Europos komisijai palyginti su Europos parlamentu, nes būtent Europos parlamentas yra išrinkta, išrinktas tiesiogiai ir jis turėtų turėti daugiau galių, teisėjai, kurios galių negu Europos komisija. Kitas klausimas yra amžiaus ribos sumažinimas. Kalbama apie 16 metų amžiaus ribą. Ir čia buvo diskutuojama, ar iš vis reikia amžiaus limito. Ar tai reikštų, kad 13 metų vaikai taip pat galėtų pasirašyti iniciatyvą? Nemanau, kad reikia eiti taip toli. Nes jeigu neturėsime amžiaus cenzo, tai bet kas galės pasirašinėti iniciatyvą. Amžiaus riba yra susijusi su psichologiniu pasirengimu priimti sprendimus. Tai nėra teorinis klausimas. Tai yra susiję su socializacija, su vaikų auginimu, vaikų ugdymu ir natūralu daryti prielaidą, kad 18 metų asmuo, asmuo gali priimti sprendimus atsakingai ir juo netaip lengva manipuliuoti, jaunesnių asmenių manipuliuoti kur kas lengviau, tokiam žmogui galima daryti e, įtaką. Jauni žmonės paprastai yra labai emocingi. Tokie e, žmonės gali tapti idėjų, kurios nėra vertingos aukomis. Ačiū, noriu informuoti Jūs, kaip praleisime likusi pusvalandį ar panašiai. Pirmiausia, noriu suteikti žodį komisijos atstovui, po to ponui Rotui paprašysiu pakomentuoti. Ir puiku, kad pono Šastelė atstovauja kitas kolega, po to pranešėjai ir turime čia taip pat peticijų komiteto pirmininkę ir jai suteiksime žodį prieš pateikiant baigiamasias pastabas. Taigi, toks yra tolesnis planas. Jeigu leisite, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį vicepirmininkui. Norėčiau atsakyti Lenkų kolegai. Tik mes dirbame ir stengiamės rasti balansą, nes aš manau, kad Europos parlamentas turi turėti tam tikrą balsą Todėl mes ir diskutuojame su nacionaliniais parlamentas, kaip, e, kaip rasti tą geriausią balansą. Taigi, paramu, ponai Šepčiočiu. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Rūtą, kad jį priminė, kokie yra piliečių iniciatyvos parametrai. Pakartosiu, milijonas e, parašų iš žymios valstybinio narių dalies, iniciatyvos gali būti skirtos komisijai tik tai tada, jeigu komisija turi galės teikti teisės aktus, tos, teisės aktus tose srityse. Tai yra tokios ribos, kurios yra įrašytos sutartise, o kas yra už sutarčių ribų, tai nebūtų, galėtų iniciatyvos objektas, nes komisija negalėtų žadėti, ką nors daryti, nes neturėtų galių teikti teisės aktus. Pone Krumova e, ir Lodas Varsas uždavė klausimus dėl finansinės naštos ir patikrinimo procedūros. Mes bandėme rasti patį draugiškiausią vartotojams ir patį mažiausią, pačią mažiausią naštą e, užtikrinantį sprendimą. Paliekame valstybėms narėms laisvę pasirinkti, kaip patikrinti parašus komisijai nesvarbu, kaip tai bus daroma. Todėl mes siūlome, kad, sakome, kad būtų puiku, jeigu valstybės narės pasirinktų atsitiktinius patikrinimus, tai yra patikrintų tam tikrą dalį, nedidelę dalį parašų ir to pakaktų. Tačiau turi būti tam, tikras, tam tikra patikra, kad tai atitiktų E, administracinės naštos mažinimo tikslus taip pat. Ponios Grūni Greichovskio pastabos buvo ir kai kurie kiti buvo skirti primtinumo patikrai. Taip pat, e, žanginėje kalboje aš paaiškinau, kaip svarbu yra nekurti platformos, kuri būtų panaudojama blogiems tikslams. Ir aš norėčiau priminti pono Bronso ir pono generalinį komentarus, kokie yra Europos vertybės. Aš studijavau Europos Sąjungoje ir žinau, kad Europos vertybės e, labai skiriasi nuo sovietinių vertybių. Dauguma žmonių labai aiškiai gali skirti, koks yra skirta, skirtumas tarp europinių ir sovietinių vertybių. Jeigu yra abejonių, turime pagrindinių teisų hartiją, turime žmogaus teisų koncepcija, kuri yra labai aiški. Man atrodo, kad nebūtų toks, tokia aukštoji matematika nuspręsti, kokios vertybės yra europinės, o kokios antieuropinės. Nepaisant to, jeigu vis tiek liktų abejonių komisija, kad komisija piknožiavė savo poziciją, kam mes priimtume tą priimdama administracinį sprendimą registruoti ar neregistruoti iniciatyva būtų galimybė kreiptis Europos teisingumo teismą, kaip ir bet, bet kurio kito komisijos priimto sprendimo. Man atrodo, kad čia yra gera apsauga e, ir geras balansas e, šiam išeitiniam iniciatyvos taškui. Ponas Alvarės iš Graikijos sakė, ką komisija darytų su iniciatyva. Man atrodo, ponas Lamasūras labai aiškiai pasakė, kad šią prasme komisija elgtųsi taip pat kaip ir gavusi Europos parlamento teisėkuros rezoliuciją. Nes iniciatyvą turime laikyti labai svarbę, bet taip pat kaip iniciatyvą nustatančią darbo atvarkę komisija turi turi išlaikyti savo iniciatyvos teisę. Ji turi klausytis piliečių, bet dėl to, kad turime laikyti sutarties institucinio balanso, turime uh, suprasti, kad komisija turi iniciatyvos teisę ir komisijos sprendimas būtų ar priimti teisės aktą, ar siūlyti pakeitimus, jeigu piliečiai to prašo, ar ne. nes gali būti piliečių iniciatyvų, kurios surinktų vieną milijoną parašų ir atitiktų komisijos e, kompetenciją, bet komisija nieko nedalytų. Pavyzdžiui, aplinkos saugos standartų e, apribojimas arba motinystės e, atostogų sutrumpinimas, galbūt verslas kažkuris būtų suinteresuotas to. Ar būtų tai komisijos iniciatyva? Taip, ar mes siūlytume teisės aktą? Ne, taigi reikia turėti galvote, tai, kad kodėl komisija turi iniciatyvos monopolį. Ar komisija taps pačiu svarbiausiu žaidėju, vieninteliu teisėkuros e, iniciatyvos teisę turinčią instituciją? Ne. Mes turime tik tai teisę teikti pasiūlymą. Ir po to vyks, vyktų diskusija, kaip ir šiandien, Europos parlamente ir taryboje tarp valstybių narių, ar jos pritartų tokiai, tokiam pasiūlymui priimti teisės aktą. Jeigu mes e, steigiamą pasiūlymą, tai vis tiek dar yra parlamentas ir taryba, kurie priima galutinį sprendimą, jeigu mūsų pasiūlymas tampa reglamentu ar teisės aktu kitokiu. Klausimai, kuriuos kėlė ponas Klasas iš Europos parlamento dėl duomenų apsaugos. Vėlgi, Manau, kad mes bandėme rasti geriausią sprendimą, nes viena vertus visi suprantame, kad svarbu e, internetu rinkti parašus, nes kitaip e, ši priemonė jau būtų moderni. Ir kai pradedi galvoti apie parašų rinkimą internetu, iš karto kyla daug abejonių dėl asmeninių duomenų apsaugos. Tai yra jautrus klausimas. Žinoma, kad galima tokias duomenis pardavinėti, jais piknaudžiauti. Todėl mes labai atsargiai kalbame apie tai, kaip pasiūlytume tvarkyti asmeninius duomenis. Mes konsultavomės su Europos duomenų apsaugos biuru ir bandome laikytis visų Europos standartų. Ir šiame pasiūlyme turėjome įvesti organizatorių atsakomybę už asmeninių duomenų apsaugą, nes jie rinktų parašus, jie turi būti atsakingi už jų apsaugą. Čia vėlgi mes turime laikytis nacionalinių teisės aktų. Vienoje šalyje e, ta duomenų apsauga priklauso e, civiliniai teisėjai, kitoje šalyje baudžiamai teisėjai. Taigi nacionalinės teisės reikalas, kaip reglamentuoti šį klausimą. Tačiau asmens duomenų apsauga yra, aišku, labai svarbu. Pone Meris, ar e, iš Estijos klausė dėl informacijos apie organizatorius. Kodėl mes įtraukėme tokį kriterijų? Tai labai svarbu skaidrumui. Man atrodo, tai labai paprasta formulė, kur pasakoma, kas yra organizatoriai, koks yra iniciatyvos tikslas ir kaip jie yra finansuojami. Ponas Klasas sakė, kad jis nenorėtų, jog būtų taikoma priemonė, kurią taikytų vien tik tai organizuotos politinės partijos, nevyriausybinės organizacijos ar profsąjungos. Jeigu norime pasakyti, kad tai yra priemonė piliečiams, tai turime įvesti tokio skaidrumo kriterijus. Turime žinoti, kas jie yra tie organizatoriai ir kaip jie yra finansuojami. Nes norime būti įstikinę, kad už organizatorių nėra kažkokių lobistinių interesų. Ir naudojant tokią svarbę demokratinę priemonę diskusijoms ES turime būti visiškai įsitikinę, kad e, laikomas skaidrumo principų. kad galėtume įsivaizduoti, koks iš tikrųjų yra iniciatyvos tikslas, kas organizatoriai yra. Dėl amžiaus ponui Cichonui iš Lenkijos pasakysiu, matau, kad, kad nuomonės smarkiai skiriasi. Jūs turite E, tvirtų įstikinimų, kad reikia mažinti tą amžiaus limitą, norint įtraukti jaunąją kartą. Tuo pat metu ir garsių balsų, kaip jūsų sakomčių, kad reikia e, laikytis to teisės, teisės aktuose nustatyto amžiaus limito. Taigi, kalbant apie parašų patikrinimą, tai būtų labai lengva tikrinti parašus tų asmenų, kurie jau e, yra, turi teisę balsuoti ir yra rinkėjų registruose. Tačiau Europos parlamentą renkant 16 metų ir Austrijoje, 18 kitose valstybės narėse. Tačiau, na, aišku, šią problemą dar turbūt aptarnėsime per trialogą. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū komisarui Šefkovičiui. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Rotui paskutiniams pastaboms. Ja, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, paaiškėjo, kad nuomonės gal šiek tiek ir skiriasi ir norėčiau tai sureaguoti. Pirmiausia, dėl minimalaus valstybių narių skaičiaus. Tai dar sėkiai paprašysiu sumažinti narių skaičius, sumažinti narių, su, patikrinti galimybę sumažinti narių skaičių, turime sumažinti biurokratinės kliūdis ir tik tais tuomet galime e, kalbėti apie piliečių iniciatyvą, jeigu prie šios iniciatyvos galės prisijungti piliečiai iš daugumos šalių. Na, aišku, svarbu, kad tas valstybių narių skaičius nebūtų pernelik mažas, bet lygiai taip pat svarbus ir piliečių skaičius. Taigi čia nereikėtų pernelik visko apsunkinti. Antras dalykas. Labai primiktinai rekomenduoju patikrinti iniciatyvos tinkamumą procedūros pradžioje, nes ir iš kolegų pasisakymo aiškėjo, kad piliečiai labai nusiviltų, jeigu jau pradėjus rinkti parašus, po to vėliau paaiškėtų, kad iniciatyva nėra tinkama, nes jie netitinka Lisabono sutartį įtvirtintų principų. Na, manau, kad labai svarbu numatyti galimybę, kad komisijos sprendimą vis dėlto galėtų patikrinti ir teisingumo teismas. Manau, kad procedūroje nu, turėtų būti numatyta tokia galimybė ir teisingumo teismas tai tikrai palaikytų. Na, nuomonės įsiskiria dėl amžiaus ribos. Na, yra galbūt kompromiso dėliai nepaliktume visko valstybių narių nuožiūrai. Yra valstybių narių, kur galima uh, rinkti nuo 16 metų, daugumą šalių um, tamžiaus riba yra 18, kai kur net 21 metai, tai čia siūlau leisti valstybėms narėms vadovauti savo tradicijomis, um, teisės aktais įtvirtintamis uh, amžiaus ribomis, aišku, nesumažinant šios Europinės iniciatyvos svarbos. Na ir pabaigai. Dar keletas pastabų. Jeigu uh, iniciatyvą vainikuotų sėkmė, tai reikia numatyti kažkokią privalomumo lygį. Na taip, komisija turi iniciatyvos monopolį ir todėl komisija turėtų pato paaiškinti piliečiams, kas vėliau vyks su iniciatyva. Ir čia reikėtų šį procesą traukti ir kitas ES institucijas, be kita ko ir parlamentą. Na ir komisija turi atskaitomybės prievalę iniciatyvos dalyvių atžvilgių. Na ir pabaigai prašymas. Nežinau, ar kažkas išsakė šį prašymą. Bet kaip ten bebūtų jau metai, kaip įsigalio Lisabono sutartis, mes jau mėnesių mėnesius diskutuojame apie tokios svarbaus Lisabonos elemento įgyvendinimą. Taigi mes turime viską tinkamai įvertinti, apie viską diskutuoti, tačiau nepamirškime, kad sprendimą vis dėlto reikia priimti sparčiai tam, kad piliečiai suprastų, jog mums yra svarbu, kad ši iniciatyva įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Na, puiku, kad panašas telis liko su mumis, nebejoju, kad yra klausimų liečiančių ir tarybą, taigi suteikiu žodį iš kartą jam. Euh, euh, euh, Ačiū pirmininkė, noriu atsiprašyti už valstybės sekretorių panašas telį, jis turėjo išbėgti iš posėdžio, kadangi turi kitų įsipareigojimų. Komisaras Šefkovič atsakė, man atrodo, į visus klausimus, tai uh, nereikės man gal į detalės čia leistis, aš tik, e, jei leistumėt, dėl vieno dalyko pakalbėčiau, nes būtent čia eina kalba, konkrečiai eina kalba apie valstybės narės. Ir tai būtų asmens duomenų tikrinimo klausimas. Daug kas iš parlamentarų kėlė šį klausimą. Uh, sakydami, kad reikia vengti, biurokratizuoti sistemą, reikia e, kurti tokią sistemą, kuri būtų paprasta naudoti, lengva naudoti. Aišku, eina kalba apie duomenų um, dalinį, dalymasi duomenimis. Taigi reikalinga tokia sistema, kuri būtų kaip galima lankstesnė. Tačiau reikia priminti, jog valstybėms narėms tenka tam tikra atsakomybė. Uh, Tai yra, pagal šį teisės aktą valstybės narės privalės atlikti šių duomenų e, tikrumo patikrinimą. Ir tai yra labai svarbu, nes e, tai leis užtikrinti e, tokios priemonės panaudojimo patikimumą. Tai vis tik tai yra labai rimtas instrumentas. Ypač turint omenyje, kad tą um, parašų tikrumo kontrolę reikės atlikti pakankamai sparčiai. Mm, taryboje kalbama apie tris mėnesius, per kuriuos turėtų būti patikrinti tie, tie duomenys. Taryboje, būtent šią dvasę vadovaujantis, yra paruoštas priedas, kur būtent atsižvelgiant į valstybių narių teisės aktų reglamentuojančių šią sritį specifiką, uh, būtent ir kalbama apie e, kokie duomenys turėtų būti pateikiami ir tikslinami e, parašų teikimo metu. Būtent akcentuoju, kad siekta, jog pati sistema būtų kaip galima paprastesnė, lengvesnė, neapsunginta biurokratiškai, tačiau vis tik reikia nepamiršti valstybių narių pareigos duomenys tikrinti ir taryboje noriu priminti, būtent pirmininkaudama Ispanija tuo metu atliko didžiąją dalį darbo Ir dabar, būtent dėl parašų e, tikrinimo ir dabar štai jau mes turime atitinkamus pasiūlymus, kurie toliau derinami ir svarstami taryboje. Ačiū tiek norėjau pasakyti. No, Ačiū, dabar turime puikią progą pranešėjams tarti žodį. E, kaip jau sakiau, e, kartu su Alenu Lamasūru mes pabandysime po to apibendrinti mūsų šios papėtės diskusijas. Tai dabar iš karto pranešėjams Dianai suteiksiu žodį ir e, Alanai dar prašom. Bon. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisarui Šefkovičiui ir pasakyti, kad tikrai ir, tarybos, ir jis, ir tarybos atstovas, atstovai suteikė daug mums informacijos, daug atsakymų. Noriu padėkoti už jų darbą, už išsakytas nuomonės, už visą bendrą indėlį iš nacionalinių um, parlamentarų pusės. Dabar kalbant apie pačią procedūrą, visų pirma, reikia mm, suvokti ir, man atrodo, tai aiškiai buvo pasakyta mūsų diskusijose, kad mm, derindami susitarimą tarp trijų institucijų iki šių metų pabaigos, tai yra mūsų politinis tikslas ir panašu, kad pozicijos yra pakankamai artimos, kad galėtumėm efektyviai e, realizuoti tą tikslą, tai yra visiškai realistiška. Manau, kad jau e, nuo 2011 metų sausio pirmos galėtų įsigalioti sistema šiai iniciatyvai panaudoti pagal sutarties nuostatas, kad mes jau turėtume visas, visas teisinės nuostatas to klausimu. Reikia nepamiršti, kad yra europiniai teisės aktai, kurie yra privalomi valstybėms narėms, bet aišku, po to valstybės narės pritaiko savo įgyvendinimo įvairias normas, teisės aktus. Uh, Tai taigi, taisyklės, europinės taisyklės yra vienodos visoje Europos Sąjungoje, bet po to atitinkamos įgyvenimo procedūros jau um, priklausys labai nuo nacionalinių teisės aktų perkeliančių tas taisyklės, ypač kai eina kalba apie parašų tikrumo patikrinimą. Todėl labai svarbu kalbėti apie tų taisyklių turinį ir tai, kas priklausys nuo valstybių narių. Gali būti, kad gal įgyvendinančios nuostatas kai kuriuose valstybės narėse patvirtins vykdomoji valdžia per, sakykime, vyriausybės sprendimus, dekretus, bet bus ir kitų valstybių narių, kur prireiks nacionalinių teisės aktų, įstatymų, kuriuos turės tvirtinti parlamentas, kaip kad, pavyzdžiui, Prancūzija, aš manau, turės būti. Tai reikia nepamiršti, kad turės tą gyvenimo procedūrą, tie teisės aktai priimtini nacionalių lygmenių priimami kaip galima greičiau. Antras dalykas nacionaliniai parlamentai, jei pageidautų, galėtų suvaidinti ir dar vieną labai svarbų vaidmenį, ne vien tik tai juridinį, bet ir politinį vaidmenį. Ir čia aš kalbėčiau jau apie kiekvienos iniciatyvos rezultato stebėjimą. Pavyzdžiui, jeigu yra sukaupiama pakankamai e, daug parašų, kas rodo, jog tikrai piliečiams vienas ar kitas klausimas yra labai svarbus. Ir jeigu po to, po tos iniciatyvos pateikimo, e, piliečių nuomonės išsakymo, jeigu komisija nesima jokių veiksmų, aš manau, kad čia turėtų parlamentai suvaidinti savo politinės kontrolės vaidmenį. Uh, čia, aš manau, labai svarbu, kad mes toliau e, keistumėmės nuomonėmis, nes patirtis, aiškiai, parodys, kad bus daug iniciatyvų įvairiose srityse, kur um, kompetencija bus ES ir valstybė, valstybių narių bendra. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, piliečiai tikrai kelia tokią iniciatyvą, ją teikia, tai aišku, kad jiems tas klausimas yra labai svarbus. Taigi, net jeigu ta kompetencija yra pasidalyta tarp ES ir valstybių narių, vis tik tai turi būti atitinkamų veiksmų imtasi komisijos lygmenių, Europos komisijos lygmenių pateikiant pasiūlymus, po to atitinkamai parlamentui tarybai dalyvaujant tuose procesuose. Aš manau labai svarbu, kad, kadangi ypač kalbame apie tokius atvejus, kur yra pasidalytos kompetencijos, mes labai turėtume išlaikyti glaudų ryšį su nacionaliniais parlamentais. Juk eina kalba apie mūsų piliečių interesus. Diana Wallis. Šiandien pasakyta labai daug dalykų, visą tai labai svarbu mums pranešėjams. Gal norėčiau dėl vieno dalyko plačiau pakalbėti, kaip šio parlamento vicepirmininkė. Nes panašu, kad buvo daug išsakyta komentarų uh, ta linkme, jog lyg ir Europos parlamentas ar nacionaliniai parlamentai susilpnys dėl šių naujų procesų. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ko komisaras Šefkovič savo pasisakymo pradžioje pasakė. Dėl Lisabono sutartis, sutarties įsigaliojimo e, laimės visi Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir piliečiai. Šie trys elementai įgyjo daugiau galių, taigi turime dabar tuo pagrindu žengti tolyn. Aš kaip ir komisaras, labai intensyviai dalyvavome diskusijose dėl tolesnio institucijų darbo ir bendradarbiavimo. Aš manau, kad iš tikrųjų per šią iniciatyvos teisę Um, mūsų vaidmuo labai sustiprėja, Europos parlamento vaidmuo labai sustiprėja ir taigi labai svarbu galvoti apie tai, kaip Europos komisija sureaguos į Europos piliečių iniciatyvą ir jų išsakytą nuomonę. Aišku, Europos komisija turi teisę pateikti teisės akto pasiūlymą per um, tris mėnesius ir mes tikėtumėmės kažkokio tai teisės akto pasiūlymo per tuos tris mėnesius, kuomet yra pateikiama piliečių iniciatyva. Uh, Aš manau, kad jeigu parlamentas turi teisę per metus išgirti, išgirsti atsakymą, ar nes, kodėl nesureaguota į kažkokį tai mūsų kreipimąsi. Aš manau, kad lygiai taip pat ir Europos piliečiai turėtų turėti tokią pačią teisę išgirsti kažkokią tai komisijos reakciją, jeigu per metus laiko nėra jokių pasiūlymų tuo klausimu, dėl kurio pateikta iniciatyva. Aš manau, tai yra labai svarbu tam, kad piliečiai būtų motivuoti, kad jie tikrai m, mm, siektų ir toliau imtis šios iniciatyvos. Tai teisės, kad negalvotų, kad viskas iš anksto yra prarasta. Tačiau, kai yra sakoma, kad dėl tokios iniciatyvos panaudojimo mūsų galios susilpnės ar mūsų idėjos bus praskėstos, aš tikrai nesutinku. Manau, kad dėl piliečių iniciatyvos mūsų visų galios tik sustiprėja. Na. E, mes turime profesionalą vicepirmininkę, iš jos bandome pasimokinti, taigi žodis. Dėkoju. Uh Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes ir visi kiti beveik visi pasisakė savo gimtają kalbą. Dėkoju. Manau, kad tai galiu pasakyti visų pranešėjų vardu. Tikrai dėkoju, dėkojame už labai įdomias, vaisingas diskusijas. Dabar tikriausiai būtų sudėtinga sureaguoti į kiekvieną pavienį pasisakymą. Daug dalykų buvo pasakyta, paliesta, daug atsakyta. Dėl daug ko dar teiki, reikės diskutuoti ir pabaigai man svarbus keli dalykai. Tai pirmiausia, juk mes norime neko kito priemonės piliečiams. Pavyzdžiui, ponas Bronsas kalbėjo apie tai, kad e, Europos įmonės galėtų įsiregistruoti kaip ITCAI. Taigi, tai aišku, kad tai būtų ne juridiniai, o na, fiziniai asmenys. Na, be to, komisijos sprendimas turėtų liesti formalius procedūros aspektus, o ne politinius aspektus. Ir po to komisija savo nuožiūrą galės spręsti, ar jį perims instyvą ar ne. Tačiau labai svarbu, kad tos procedūros metu iniciatyvos autoriai ir dalyviai jausų, kad į juos žiūrima rimtai, kad vyktų diskusijos su jais. Būtent šią dvasę turėtume orientuotis. Trečias dalykas, ir čia tikriausiai pabaigai jis sakys, ir dar labai trumpai. Mes tikrai norime, kad uh, iniciatyvos tinkamumas būtų tikrinamas iniciatyvos pradžioje, tačiau kita vertus nenorime, kad komisija tikrindama iniciatyvą jos pradžioje jau iš karto turėtų atsakyti į visus teisinius klausimus. Na, Taip, reikia patikrinti, ar ši iniciatyva patenka į ES e, kompetencijos rytį, ar kas nors nepažeista, ar iniciatyva atitinka Europinės vertybės. Tai yra pagrindiniai svarbiausi dalykai, į juos turės atsakyti komisija, tikrindama iniciatyvos teisingumo, o svarbiausi klausimai bus atsakyti procedūros pabaigoje. Na ir e, pabaigai pasakysiu štai, ką. Ka išklausiau jūsų visų pasisakiusiųjų. Taip pat atsižvelgsime ir jūsų vyriausybių pozicijas. Ir beje, čia skirtumas neretai būna didžiulis. Na, tai priklauso nuo to, ką klausi ir ko klausi. Pavyzdžiui, vyriausybių buvo paklausta, kokiu dokumentu joms reikia tam, kad galima būtų patikrinti e, parašų autorių tikr, e, tapatybę. Na ir iš įvairių ministerijų mes gavome įvairius atsakymus - pasas, tapatybės kortelė, leidimas medžioklė ir taip toliau. Na žinote, procedūros ir valstybės narėse skiriasi. Be to mes klausime, kaip vyksta su dabartinėmis e, piliečių iniciatyvomis ir kas yra tikrinama Ir ten dažnai nereikia nedokumentų įrodančių tapatybę, tapatybę. O dabar Europinės iniciatyvos atveju uh, reikalaujama parašo. Paprastai, jeigu renkami parašai, pakanka vardo pavardės gal, ir parašo, na galbūt gyvenamasis vietas. Taigi, jeigu mes sukurtume tokią priemonę uh, kaip piliečių iniciatyvą ir uh, jis taiga būtų pernelyg biurokratiška, biurokratišinė negu nacionalinės atitinkamas procedūros, tai, tai būtų nelogiška, nors aišku reikalautų pačios vyriausybės. Taigi labai raginu bendrauti ir aptarti šį klausimą ir su savo vyriausybėmis. Nors aišku, tai darys ir taryba. Uh, Bet galbūt bendraudami su savo pačių vyriausybėmis galėtume pasiekti, kad ši procedūra būtų mažiau biurokratiška. Dėkuoju, sako pirmininkė. E, mes turime peticijų komiteto pirmininką mūsų tarpį ir dabar žodis jam prašau, jai prašau. Pane Matsoni, dėkuoju, ponė pirmininkė, užsiteiktą žodį. Dėkoju visiems kolegoms, be kitako ir pirmininkui Kasinį, už tai, kad e, buvo nuspręsta šį, šios dienos posėdį surenkti kartu su peticijų komitetu. Na, iš tikrųjų labai įdomis diskusijos šiandieną, vaisingos ir mūsų peticijų komitetas e, su AFKO komitetu prisideda prie šios iniciatyvos skūrimo. Na ir tokiu būdu išriškė mūsų kompetenciją sprendžiant šį keblų klausimą. Labai malonu buvo išklausyti tiek daug pasisakančių nacionalinių parlamento atstovų. Malonu girdėti, kad pritarėte mums dėl to, jog ši piliečių teisę pradėti Europinę piliečių iniciatyvą iš ties labai svarbi. Na ir konstatuoju, kad iš esmės plačiai sutariama. Ir tai pasakytina ne vien tik tais apie Europos parlamento, bet ir nacionalinių parlamentų atstovus. Na, aišku, kai kurių pasisakymų metu skambėjo skirtingos nuomonės. Ir tai visiškai pagrista, jūs išsakėte teisėtas dvejonės, e, klaus, teisėtus klausimus, tačiau čia nesak, nekalbėčiau apie didelį, didelį politinį požiūrių skirtumą. Nes visi sutarėme dėl to, kad piliečiai turi teisę dalyvauti e, Europos institucijų darbe ir tam reikalinga nustatyti e, atitinkamą formą tam dalyvavimui. Ir mes tai kaip teisėkuros institucija ir turėtume spręsti. Na, yra keletas temų, kurios e, ypač aktualius man, jis šitų ir nušviesiu. Pirmiausia, laikotarpiai. Na, labai aiškiai nuskambėjo, jog visų manimų ši procedūra turėtų būti paspartinta. Piliečių, kuris laikas laukia šios iniciatyvos ir visiškai nepateisinama, kad mes dabar užvilkiname šios svarbaus e, Lisabonos tarties elementai gyvendinimą. Komisija e, parengė tvarkaraštį Komisija savo ruoštų turi daug darbo, aišku, šiame kontekste, tačiau turint galvoje visas aplinkybės, visą bendrą kontekstą. Manau, kad bendradarbiavant su taryba pavyks laikytis to komisijos nustatyto tvarkaraščio. Kaip ir abu pranešėjai iš AFKO ir E, tai yra pranešiai iš peticijų komiteto ir iš konstitucinių klausimų komiteto iš esmės sutarė. Tai malonu. Na, aišku, tarsi nuomonės skiriasi dėl amžiaus ribos, dėl kai kurių kitų aspektų. Bet nebejoju, kad šios klausimus pavyks išspręsti. Na, aš siūlau pamastyti dėl štai kurių aspektų ir beje, ir kiti kalbėtojai atkreipė dėmesį ir visai jiems pritariu. Na, daug kolegų kalbėjo apie iniciatyvos tinkamumo patikrinimą. Na ir manau, kad čia procedūra turėtų būti kiek įmanoma paprastesnė. Tačiau kita vertus, svarbu, kad iniciatyvos tinkamumo kriterijai turėtų būti nustatyti taip, kad būtų kad neliktų jokių dvilipiškumų ar neiškumų. Reikia atsižvelgti ir kolegos Gviny pasiūlymą, ir man rodos, ir kiti kolegos tai siūlė. Tai yra, kad e, iniciatyvos tinkamumo tikrinimo etape tai yra, kad iniciatyvos tinkamumas turėtų būti e, tikrinamas, nors dar nebus surinktas visas reikalingas e, parašų skaičius. Reikės rinkti milijoną parašų. E, tai gali užtrukti ir svarbu, kad iniciatyvos tinkamumas būtų patikrintas anksčiau, nes tokiu būdu pavyks išvengti e, daug papildomo darbo ir laiko švaistimo, piliečių laiko švaistimo. Na, taip pat reikėtų patikrinti, koks vaidmuo čia tektų komisijų, e, peticijų komitetui. Na ir galiausiai etapas, kuris e, pranešėjams ir pasisakymsiems e, ypač rūpėjo. Tai yra komisijos pozicija dėl iniciatyvos, kuri atitiko visus procedūrinius reikalavimus ir komisija patvirtino jos tinkamumą. Taigi kokį sprendimą prims komisija, koks bus pradėtas diskusijos procesas su iniciatyvos dalyviais. Ar tai bus kažkoks tai viešas klausimas, ar parlamentą to bus nuomonės paklausta dėl tos iniciatyvos. Ir aš manau, kad čia reikėtų pasitelkti ir peticijų komitetą, kuriam tradiciškai tenka uh, piliečių partnerio vaidmuo. Taip pat buvo kalbama, ar įmanoma apskūsti komisijos sprendimą dėl piliečių iniciatyvos teisingumo teisme. Taigi turime labai gerai išanalizuoti, dėl kokių elementų galima būtų, pavyzdžiui, apskūsti neigiamą komisijos sprendimą. Na ir dar vienas dalykas susijęs su tuo etapu po iniciatyvos tvirtinimo. Kai kurie kalbėjo, kad galbūt piliečių iniciatyva kaip po tokia dubliuosi su peticijų procedūromis na, buvo tarsi siūloma, kad piliečių iniciatyva, kuri, tarkim, neatitiko reikalam ir kriterijų, galėtų būti um, traktuojama kaip peticija. Aš manau, kad tai netinkamas metodas, reikia vengti painiavos. Be to, jei tai padarytume, tai tai pakenktų uh, šios naujos priemonės, iniciatyvos uh, svarbą. Uh, peticija yra galimybė peti, piliečiams kreiptis dėl Europinės teisės pažydimo. Tai yra, kai pačios valstybės narės elgesi nesutinkamai su um, e, Europinės teisės aktais, kai tuo tarpu piliečių iniciatyva yra teisėkuros iniciatyva, Ir tokiu būdu Europos piliečiai galės prisidėti prie europinio teisėkuros darbo, be kitako ir parlamento darbo, tai yra labai svarbus. Aš manau, kad dėl šio aspekto verta toliau pamastyti. Taigi dėkoju visiems už atliktą darbą, ypač dėkoju pranešėjams ir jie kaip komanda puikiai padirbėjo, nors pradžioj būtų dviejota, ar toks išskirtinis pranešėjų skaičius e, leis pasiekti gerų rezultatų, tačiau matome, kad rezultatai tikrai įtikinantis. Pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, prie šių darbų prisidėjo ir dvi moteris. ir komanda buvo puikia. Na, diskusijų metu buvo išsakytos pastabas, pasak kurių ši iniciatyva yra tiesiog uh, farsas, netikra iniciatyva. Aš tam noriu griežtai paprieštarauti nes labai svarbu pasirūpinti, užtikrinti saugiklius, kurie neleistų piknaudžiauti šią priemonę ir galbūt ji netgi taps demokratiškiausia mūsų turimų priemonė. Kai kas minėjo, kad ši priemonė turėtų būti tokia, kad ją būtų patogu naudotis, taip pat reikia užtikrinti duomenų apsaugą. Na ir svarbu užbėgti nusivylimų iš akių atliekant iniciatyvos tikrinimą, jos pradžio toliau kalbėsiu anglų kalbą. Na ir norėtųsi, kad e, turėtume kiek įmanoma daugiau piliečių iniciatyvų tam, kad e, piliečiai pasinaudotų šią naują jiems atsiveriančią galimybę. Na ir jeigu norime, kad ši iniciatyva e, veiktų, tai mes čia tarsi sumokama tą seną skolą mūsų piliečiams. Tikiuosi, kad e, parlamentas, taryba ir komisija čia gerai bendradarbiaus. O savo ruoštų pasakysiu, kad e, mes labai stengiamės, kad ši iniciatyva įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Nuo dabar viskas atitenka e, nacionaliniams parlamentams, vyriausybėms jų rankas ir nuo jų priklausys, kaip sparčiai mes viską dirbsime. Na, tikrai, naudodamasi progą, noriu paragintis visus susisiekti su jūsų vyriausybė, kalbėti apie šią iniciatyvą, tam, kad jį kiek įmanoma greičiau uh, įsigaliotų, nes esu sitikinusi, kad e, kaip ir kaip Europos parlamentas ir komisija, mes tikrai dėjome daug pastangų ir esame nu, pasirengę bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. O jūs kaip nacionaliniai parlamentai, informuokite mus apie tai, kas vyksta pas jūs, kaip į visą tai žiūri. Na ir dėkoju visiems, kurie pasiliko, nes e, mačiau, kad gretos retėjo. Dėkoju um, parlam, nacionalinių parlamentų atstovui, pirmininkė dėkoju ir vertėjams. Ir tikrai nelengva suburti 27 valstybių narių narius ir nekartą mes peticijų komitete ir uh, konstitucinių komite, reikalų komitete nesikį parodėme, kad mes puikiai, uh, mes puikiai bendradarbiavome. Mes turime tris moteris vicepirmininkės, tarp pirmininkės, taigi matote, kad krizės metu ypač reikia moteriško dalyvavimo. Dėkoju už dalyvavimą, uh, kantrybę, visi pagalvokime, uh, kaip pasiekti, kad ši iniciatyva įsigaliotų kiek įmanoma ir veiktų kiek įmanoma tikiau. Ir vaisinga buvo pagalvoti, kaip tobulinti šią iniciatyvą. Dėkoju ir nebejoju, kad ir visi prie to prisidėjo. Yes.